Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponas ir ponai. Pradėsiu biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Šį rytą mūsų laukia įdomus klausimas dėl ES lėšų efektyvumo ir veiksmingumo. Šią temą kalbėsime ir ateinančiais dvimis mėnesiais, tai kalbėsime apie finansinės perspektyvas. Posėdžio Darbo atvarkė yra jums išdalinta. Noriu pasakyti, kad į darbo atvarkę kiek keisime, todėl kad turime baigti diskusijas 11.30. O Dabar panašu, kad turėsime baigti diskusijas 11 valandą, todėl kad mūsų lauks diskusijos apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą prašysiu jūsų kalbėti nebūtinai greičiau, tačiau reikšti savo pastabas trumpiau. O dabar pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjui ponui Bartui Stas. Ačiū. Pirmininkė. Gerbiamas ponės, gerbiami ponai, šiandien mūsų darbo tvarkė labai svarbus klausimas. Kodėlgi surengėme šios klaus, klausimus? Prieš metus žiniasklaidoje pasirodė straipsnis apie tai, kad egzistuoja taip vadinamoji eko mafija, kuri dalyvauja paskirstant ES fondus, finansuojant atsinaujinančias energijos šaltinių projektus. Buvo pajungtos policijos pajėgos, taip pat buvo vykdoma operacija Gun with the Wind. E, tai yra galima pavadinti tą operaciją kova su pinigais, kuriuos e, išvaisto vėjas. E, tačiau iš tikrųjų ir Ispanijoje, Rumunijoje, Prancūzijoje, Korsikoje, Bulgarijoje taip pat buvo pastebėta e, tokių tendencijų, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Jo labiau, kad e, gyvename sudėtingų laikmečių, kai mus vis dar apėmusi krizė ir ES turi kuo veiksmingiau panaudoti savo finansinius išteklius. Turime užtikrinti, kad Europos biudžeto lėšos e, yra panaudojamos teisingai. Daug kas teigia, kad reikėtų skirti nedidesnį finansavimą, bet skiriamą e, finansavimą panaudoti teisingai, efektyviai. Šiandien bandysime atsakyti į klausimą, kaip yra panaudojamos ES lėšos, kas yra tikrieji paramos gavėjai, ar jie yra teisėti paramos gavėjai ar ne. Kaip tik į šiuos klausimus bandysime šiandien atsakyti. Mūsų programoje numatyti iškilūs svečiai jau dabar e, sus, didžiausiu susidomėjimu laukiu jų pranešimų. Aš tikiuosi, kad biudžeto kontrolės komitete ir ateityje galėsime surenkti panašius klausimus. Ačiū. Su dideliu malonumu suteiksiu žodį ponui Šabals Vazakui, mano pirmtakui, vienam iš pirmtakų ir e, auditorumų nariui. Prašom žodis jums. Mr. Chairman, honorable members. Pane pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai, prelegentai, ponai ir ponios. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komitetui ir ypač pranešėjui ponui Bartui Stas už šio svarbus klausimus organizavimą. Kaip auditorumų narys aš džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šio klausimo, pateikdamas savo mintis apie ES lėšų panaudojimą. Bet pirmiausia, noriu padėkoti ponui Mülderiui kaip e, žmogus dirbęs čia anksčiau, aš labai gerai įsivaizduoju tuos iššūkius, kurie susiję su ES biudžeto panaudojimu, informuojant visuomenę apie ES lėšų panaudojimą. Aš esu įsitikinęs, kad jūs turite ne tik žinių ir patirties, bet ir pasišventimo, sprendžiant šiuos iššūkius Todėl linkiu Jums kuo geriausios sėkmės ir patikinu Jūs, kad visada galėsite pasiremti auditorumų ir mano asmeniškai paramą. Bet dabar grįžtant prie e, efektyvaus e, ES lėšų leidimo. Finansinė, ekonominė krizė yra didelis iššūkis ES ateičiai. Auditorumai rūmai prisideda prie tų iššūkių sprendimo. Kaip žinote, Europos audito rūmai yra išorės nepriklausoma audito institucija. Aukščiausia audito institucijų deklaracija pareikšta Limoje ir Meksikoje, nustato audito institucijų nepriklausomybės principą. Yra Kai kurios nacionalinės audito institucijos, kurios e, yra linkusios teikti vyriausybei savo uh, pasiūlymus, o kitos nereiškia savo nuomonės apie tai. Europos audito rūmų svarbiausia, svarbiausias vanduo yra padėti Europos parlamentui vykdyti savo kontrolės galias stebint, kaip įgyvendinamas biudžetas. Bendras auditorumų mandatas, kurį nustato sutartys, yra labai platus. Auditai apima tiek atitikimo taisyklėms ir teisingo pinigų leidimo aspektus. Pirmasis aspektas susijęs su įvairiais e, standartais ir taisyklėmis. Taigi, pagaliau tai, kas angliškai vadinama value for money arba geriausia nauda už tą patį pinigų kiekį, yra taip pat ir teisinis reikalavimas. Kasmetiniai auditorumo pranešimai susitelkia ties uh, e, atitikimo taisyklėms klausimams. Mūsų studijos rodo, kad pavyzdžiui, e, sanglaudos srityje e, dauguma dalykų yra atliekama teisingai. Tačiau aš noriu pabrėžti, kad klaidų e, lygis nors jis yra ir fiksuojamas, neturėtų būti suprantamas kaip e, sukčiavimo sinonimas. 2010 m. kasmetinėje ataskaitoje atsiranda naujas skyrius, kuris sav, e, yra e, išvadų ir rekomendacijų sintezė. Ir kalba apie atliktus auditus kurie buvo e, pabaigti pereitais metais. E, auditorumai taip pat rengia specialius prači, e, e, pranešimus atskiromis temomis. Ir pereitai, pereitais metais tokių specialių pranešimų buvo parengta 14. Struktūrinės politikos, transportas ir energetikos e, sekcijoje buvo atlikta keletas auditų, keletas iš jų dar yra tebe atliekami. Jie susitelkė ties e, e, elektrinių, e, brandolinių elektrinių uždarimo, energetikos efektyvumo, kelių statybos, investicijų į uostus ir kitais klausimais. Ir pagaliausiai E, auditorumai taip pat e, rengia savo nuomonės. Savo nuomonėje 1.2010, kur kalbama apie finansų valdymą, e, auditorumai pabrėžia tas problemas, kur galima pagerinti išlaidas ir užtikrinti jų teisingumą. Bet kurios išlaidos tai dar nieko gero neduoda. Ten visada yra ir e, kokybinė, ir kiekybinė dimensijos. Ir šia prasme e, mažas įsisavinimo lygis e, kai kuriuose srityse neturėtų tapti stimulų lengvam pinigų leidimui. tikrieji paramos gavėjai turėtų būti suprantami kaip ES kaip tokia ir jos piliečiai. Antra vertus, reikia atkreipti dėmesį, kad yra skirtumas tarp e, paramos gavėjo ir to, kam ta parama yra skiriama apskritai. ES ir nacionalinių biudžetų finansų veikla iš vienos pusės yra e, tarpusavėje panašios ir kartais e, naudojama e, bendram finansavimui. Tokiose vietose kaip sanglauda, kaimo plėtra, žuninkystė. Kada yra finansavimas iš nacionalinių fondų, E, galutiniai gavėjai negauna papildomų pinigų dėl to, kad įsikiša Europos Sąjunga. Yra taip pat tiesioginė sąsaja tarp Europos komisijos ir galutinių gavėjų, bet tik tai kai kuriuose srityse, tokiuose kaip moksliniai tyrimai - žemės ūkija, turizme, sanglaudoje. Kiekvieną e, dieną e, tos lėšas yra e, valdomos drauge valstybių narių ir Europos Sąjungos. Komisijos e, pokalbininkai yra nacionalinės institucijos, su kuriomis ryšį turi tik tai paramos gavėjai. Reikia pastebėti, kad daugelis klaidų, kurias aptinka audito rūmai, yra susiję su neteisingu nacionaliniu taisyklių taikymu. Tai kelia tam tikrą susirūpinimą. Atsižvelgiant į tai, kad e, tos pačios institucijos dažnai valdo ir ES ir nacionalinės lėšas, negalima daryti išvados, kad e, taik, e, taisyklės taikomas skirtingai, kitaip sakant, galima sakyti, kad ir ES ir nacionaliniai biudžetai yra to, toje pačioje valtyje. E, pažeidimai dažniausiai yra susiję su nepagristais e, mokėjimų prašymais, e, išlaidų padidinimu ir e, netitikimu mokėjimo e, reikalavimams, ypač kai kalbame apie viešųjų pirkimų taisyklės. Svarbiausia yra parodyti, kad ES išlaidos yra atliekamos pagal taisyklės. Ir todėl reikia užtikrinti, kad egzistuoja tinkamas nacionalinės valdymo sistemos. Labai svarbu susitelkti ties rezultatais ir, ištek, e, ir, ir e, pasiekimais. siekiant e, pasiekti ekonominio e, efektyvumo, e, gali tekti imtis tam tikrų pokyčių ir teisės sąrangoje. Čia paminėsiu specialų į pranešimą SR numeris 3210, kuriame buvo kalbama apie paramą poveikio įvertinimams mes taip pat e, pareikšime savo nuomonę, pasiremdami e, e, specialiu reglamentu po 2013 metų ES sanglaudos politikos ciklo. Šia prasme vis labiau svarbu susitelkti ties rezultatais, o ne vien tik tai kalbėti apie finansavimo uh, E, taisyklingumą. Todėl e, sąsaja tarp e, atitikimo taisyklėms, efektyvumo ir programų ekonomiškumo yra labai svarbus klausimas ir iššūkis audito rūmams. Pabaigoje aš noriu pasakyti, kad uh, E, išlaidų geresnis kontroliavimas pareikalaus pastangų iš visų ES institucijų. E, tame tarpe ir parlamento, kurie turi užtikrinti, kad ES e, lėšos būtų išleidžiamos veiksmingai ir efektyviai paramos gavėjų, Europos mokesčių mokėtojų ir sąjungos labai apskritai. Dėkui uždėmesi. I Ačiū labai, ačiū jums ir jums už e, įžango žodžius. Na, o dabar suteiksiu žodį ponui Straters iš Europos komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, dėkoju, kad pakvietėte komisijos atstovus, regioninės politikos generalinio direktorato atstovus į šiandienos uh, E, komiteto posėdį. Aš e, per man skirtą pasisakymui laiką bandysiu trumpai papasakoti ir pristatyti bendra finansuojamų projektų padėtį atsinaujančių energijos šaltinių ir efektyvaus energijos vartojimo srityje, ypatingai didelį dėmesį skirsiu pietų Italijai. Ir taip pat, aišku, paliesiu ir europinę perspektyvą, bandant įvertinti, kokia situacija yra pietų Italijoje lyginant su europiniu kontekstu.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 Panašu, kad matysime tas pačias skaidrės, kurias esame gavę ir raštu. Pirmoji skaidrė. Pirmoje diagramoje Jūs matote išlaidas iki 11 metų spalio 5-osios. Pagrindinės šalis naudos gavėjos iš socialinio ir sanglaudos fondų milijonais eurais. Milijonų eurais yra išreikštas, išreikštos sumos. Kalba eina apie atsinaujančius energijos šaltinius ir efektyvų energijos vartojimą. Italijoje santykiniais terminais e, Tai yra labai aktualus klausimas. 300 milijonų eurų maždaug Italija gauna patiria išlaidų šiuose dviejose kategorijose. Antroji sąrašė yra Ispanija, po to Prancūzija. Jas, jų išlaidos siekia 150 tūkstančių. Taigi, lyginant su kitomis valstybėmis, kurios e, naudoja lėšas šiuose e, projektuose šiuose, šiuose srityse. Italijos sunaudojimo dalis yra nemenka. Tačiau kalbant apie visą struktūrinių fondų skiriamų Italijai laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų sumas. Tai yra visai nedidelės sumos, nes bendros išlaidos Italijai siekia 50, nuo 55 iki 60 milijardų, taigi 300 tūkstančių, kaip matote, čia yra skiriama atsinaujintiems energijos šaltiniams ir tai sudaro 0,5 procento Taigi tokį svorį sudaro šios, e, šie projektai bendrai kalbant apie Italijos situaciją. Čia yra ta pati informacija pateikta, tik grafiškai šiek tiek kitaip. Dabar, kalbant apie tai, e, apie atsinaujančius energijos šaltinius ir elektros energijos e, gamybą Italijoje, čia matote keletą skaičių. Pirmame stulpelyje yra bendri gebėjimai, bendri pajėgumai iš atsinaujančių energijos šaltinių ir pateikti įvairių šalių pavyzdžiai. Antrame stulpelėje tai yra atsinaujančių energijos šaltinių procentas, kalbant apie bendrus pajėgumus, atsinaujantis. Na ir europinis vidurkis, paskutinis stulpelis. Tai yra, kiek atsinaujančių energijos šaltinių yra naudojama valstybėje, valstybėse įvairiose ir matote čia europinį vidurkį. Taigi Italijos situacija tokia, kad nuo vidurkio atsiliekame nedaug. Tokiose valstybėse kaip Austrija ir Švedija. E, ten atsinaujančių energijos šaltinių dalis elektros energijos gamyboje yra dar didesnė nei pas mus. Dabar pereisiu prie Italijos konkrečiai ir trijų sričių, kurias išryškinome Italijoje. Čia matote, kad pietuose Medzio Džorno yra išryškinta eilutė. 2000 metais pajėgumų buvo 3 milijardai iš atsinaujančių energijos šaltinių, po to greitai buvo 1,5 2009 metais ir 2010 galiausiai 10,5 tūkstančio megavatų pagaminama iš atsinaujančių energijos šaltinių. Na, o bendras energijos pagaminamos iš atsinaujančių energijos šaltinių kiekis Medziogiorno išaugo 12, nuo 12 procentų iki 32 procentų. Taigi tai tikrai buvo nemenkas pasiekimas, bandant prisivyti situaciją, nes 2000 metais Pietų Italijoje atsinaujančio energijos šaltinių panaudojimas buvo kur kas mažesnis nei europinis vidurkis. Ir grafiškai tai yra pavaizduota kitoje skaidrėje. Čia matote, kad Medzio Džorno regione naudojami atsinaujantis energijos šaltiniai smarkiai auga, labiau tampa populiarūs nei vidurio Italijoje ir šiaurės Italijoje. Dabar, kalbant apie elektros energijos gamybą iš atsinaujančio energijos šaltinių, čia matome irgi, kad e, situacija skiriasi įvairiuose regionuose. Šiaurėje 80 procentų, maždaug 80 procentų iš hidro, hidroenergijos ir, ir e, geoterminės energijos. Pirmoji eilutė skaidrėje. Viduryje 70 procentų iš tų dviejų šaltinių pagaminama, bet e, daugiau yra gaminama iš fotovol... iš saulės energijos. Pietuose geoterminiai šaltiniai daugiau nei 10 procentų, tačiau e, daugiausia energijos gaunama iš vėjo 50 procentų visų pajėgumų yra iš, bendrai kalbant, iš, apie, at, iš atsinaujančių energijos šaltinių pietiniuose regionuose. Taigi, tokius duomenis mes surinkome įvairių ataskaitų pagrindų, taip pat ataskaitų, kurias gavome iš Italijos institucijų ir įmonių. Dabar pereisiu prie Sicilijos ir kitų pietų Italijos regionų konkrečiai Kitoje skaidrėje, skaidrėje matote, kiek yra pagaminama bendra finansavimo pagrindu Sicilijoje regioninės veiklos programos. Antroje eilutėje, antrame stulpelėje matote bendro, bendro finansavimo pagrindu pagaminama energija, dažniausiai iš vėjo E, matyt, tai nestebina jūsų, nes Pietų Italijoje, matėte, ankstesnėje skaidrėje daugiausia energijos pagaminama iš e, saulės, kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius. Na, o trečiajame stulpelėje yra bendrai, kiek pagaminama energijos Sicilijoje iš kiekvieno šaltinio, iš kiekvieno atsinaujinančio šaltinio. Ir čia matome skaičiuojant e, bendrą finansa, finansuojamo um, bendrafinansuojamų pagrindų pagaminamos energijos procentą. Čia matome, kad jis nėra didelis visų atsinaujančių energijos šaltinių pagrindų. 16 procentų, o iš vėjo dar šiek tiek mažiau. Taigi bendrijos lėšos naudojamos energijai išgauti iš atsinaujančių energijos šaltinių dažniausiai yra skiriamos saulės energijai, E, ne vėjo e, ir ne biomasės šaltiniams. Biomasės e, panaudojimas energijai gaminti yra visiškai nedidelis. Kitose dviejose skaidrėse matote programavimo laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų intervencinės priemonės energetikos sektorija finansuojami, finans, finansuoti projektai pagal kaštus, projekto kaštus ir susijusius mokėjimus. Pagal regioną ir pagal programas. Jeigu pažvelgsime į regionus, čia matome, kad vėjo energija yra mažiau reikšminga, bendrai vertinant e, intervencinės priemonės 1,4 milijardo. Čia yra tie skaičiai nurodyti prieš paskutinėme stulpelėje. Ir vėjo energijos atveju tik tai 50 milijonų, o saulės 245. Tik yra didesnė dalis Dar viena svarbi kategorija yra energijos efektyvumas, tai yra ne, ne energijos gamyba, bet efektyvus naudojimas. Čia yra 600 milijonų. Taigi matome, kiek santykinai yra reikšmingi įvairūs sektoriai, atsinaujančios energijos šaltiniai įvairiuose Italijos, pietų Italijos regionuose. Turiu atsiprašyti, nes duomenys, kuriuos pateikiu, yra 2010 m. gruodžio 31 dienos duomenys, tai yra patikimiausi duomenys, turime ir naujesnių, tačiau kol kas jie nėra patvirtinti kaip patikimi duomenys. Taigi bendra mokėjimų situacija 300 milijonų, pirmoje skaidėje jau buvo minėtas tas skaičius. Ir čia matote, kaip yra išskirstyta įvairiems regionams vertikaliai ir įvairių energijos šaltinių atveju horizontaliai. Aišku, vėl saulės energija dominuoja ir efektyvus energijos vartojimas taip pat. Bent jau kol kas įsisavintų išlaidų srityje vėjo energijos, vėjo energijos panaudojimas siekia nulį, kalbant apie bendrafinansuojamus projektus. Kitose dviejose skaidrėse matote kitokį grafinį vaizdą tiesiog tų, tos pačios informacijos. Na ir šiame pristatymę norėčiau pabrėžti, kad taip yra finansuojamos, finansuojami projektai dėl atsinaujančių energijos šaltinių. Italijoje, ypatingai pietų Italijoje, tačiau vertinant bendrai, kiek Italijai skiriama finansų šioje srityje, bendra finansuojami projektai yra tikrai netokie reikšmingi, tai yra tik 16 procentų visų sukūriamų pajėgumų. Na, o kalbant apie tai, kaip tai atsispindi įvairiose sektoriuose, išryškėja labiausiai tai, kad mažai yra finansuojama vėjo energijos gamybos ir uh, likusiems ketveriems programavimo laikotarpio metams. Tikėtina, kad situacija šiek tiek gal pagerės, finansavimas išauks, bet gal ne tiek daug, nes pietų Italijoje projektuose daugiausia dėmesio vis tiek yra skiriama saulės energijai ir efektyviam energijos vartojimui. Ir būtent ten ir nukreipiamas didžiausias finansavimas. Na ir paskutinėje skaidrėje norėčiau tik tai pailustruoti tai, ką sakė ir ponas Fazakas. Būtent audito ir kontrolės mechanizmas mūsų finansavimui visoje Europos Sąjungoje ir taip pat Italijoje be, pen, per bendrą valdymą kiekvienoje e, programoje yra trys valdančios institucijos - sertifikuojanti institucija, kuris, kuri sertifikuoja išlaidas, audito institucija, kuri audituoja išlaidų įsisavinimą e, programoje regione ir taip pat yra dvi kontrolės, du kontrolės lygmenys. Valdymo institucija pati turi kontroliuoti uh, kiekvieno projekto vykdymą, projekto, kuris yra bendra finansuojamas, projekto, už kurį jį yra atsakinga, sertifikuojanti institucija atlieka antro, antros pakopos kontrolę ir deklaruojami mums yra mokėjimai, sertifikuojama, kad tie mokėjimai yra tikslus ir teisingi ir audito institucija, kuri yra taip pat kontrolės mechanizmo dalis kiekvienai programai audito institucija atlieka auditus dėl to, kaip dirba valdymo institucija ir kaip dirba sertifikavimo institucija. Ir dar, aišku, šalia viso to yra komisijos audito tarnybos regioninės plėtros ir užimtumo generalinio direktoratų audito institucijos, kurios irgi atlieka auditus, kad patikrintų, kaip atliekamos kaip atliekami auditai sertifikuojančių institucijų ir valdymo institucijos, sertifikuojančios institucijos ir valdymo institucijos. Taigi tiek, dėkoju dar kartą, kad pakvietėte mane pasisakyti komitete. Na ir aš esu pasiruošęs atsakyti į klausimus, jeigu jų būtų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Nikolino Paragoną iš ekonomikos vystimo ministerijos Italijoje. Grazie, signor Presidente. Mm, noi come Ministero dello Sviluppo Economico. Ačiū, ponia pirmininkė. E, ekonomikos vystymo ministerijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes esam atsakinga institucija, kuri e, valdo Europos regioninių fondų projektus. Jūs jau išklausėte komisijos atstovo minčių, o aš e, Italijos institucijų vardu pirmiausiai norėčiau paaiškinti, kaip vyksta investavimas e, pagal nacionalinę programą į tvarios energijos šaltinius. Tada kalbėsiu ir apie Sicilijos regioną bei apie investicijas ten. Uh, Taigi, nacionalinės strategijos tikslas yra padrasinti vietos valdžią, pramonės atstovus, e, kad jie daugiau dėmesio skirtų tausiam energijos naudojimui ir investicijoms į atsinaujinančius energijos šaltinius. Kalbant apie mm, projektų kiekį mūsų informacija yra iš 2010 metų pabaigos. Stebime ženklę pažangą šioje srityje, esame sutelkę informaciją iki pat gegužės. Tačiau pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad nacionalinės strategijos ištekliai skirti iki 2013 metų yra 3 milijardai eurų ir 7 milijardai eurų konkurencingumui skatinti. Tai yra didelis pinigų sumos. O kokių strateginių tikslų siekiame pirmiausiai? Tai yra Tvarumas, konkurencijos skatinimas pramonės srityje. Taip pat skatiname naujų darbo vietų atsinaujinančių energijos šaltinių sektorijoje kūrimą bei tauso energijos vartojimą. Kitas mūsų tikslas yra pagerinti energijos perdavimo grandinių infrastruktūrą. E, taip pat perdodame pažangę patirtį e, infrastruktūros statybos srityje. Neatsiejama šios strategijos dalis yra yra konvergencijos e, skatinimas įvairiose regionuose. Norime pateikti virš regioninius sprendimus ir sprendimus pritaikytus atskiriems regionams. Kaip matote, mūsų iniciatyvos yra susijusios su e, strateginiais pasirinkimais. Kalbant apie konkrečias investicijas, Nenagrinėjant tik skaičių, reikia pasakyti, kad esama vėlavimo 2007-2013 metų planą mūsų nacionalinė vyriausybė dar tik vejasi, stengdamasi patikslinti tikslus, kuriuos turi įgyvendinti vietos institucijos. E, priešingų atveju, jei tie tikslai bus neįgyvendinti, šios institucijos privalo mokėti baudas. Jei panagrinėsite skaičius iki rūpiučio pabaigos, matysite, kad esama vėlavimo, tačiau tas vėlavimas nebėra toks ženklus, kaip buvo anksčiau. Pateiksiu keletą skaičių. Projektų skaičius, kurie prasidėjo nuo jų skaičius padidėjo iki 2000, iki šių metų gegužės. Tai yra pusantro tūkstančio buvo gegužės mėnesį, o 2000 rūpiučio mėnesį. Ką tie skaičiai sako apie energijos vartojimo efektyvumą? E, buvo investuota į e, įvairių energijos šaltinių derinimą, e, o kalbant apie saulės ir biomasės šaltinius, daug dėmesio buvo skirta įvairių šildymo šaltinių projektams. Taip pat buvo finansuojami ir elektros gamybos um, projektai Ir ypač e, daug dėmesio buvo skirta projektams Sicilijoje. Pagal kokius kriterijus remiantis yra atrenkami e, projektai? Pirmiausia, yra laikomasi konkurencinių taisyklių, e, taip pat atsižvelgiama į veiklos programas. Kokiegi konkretus kriterijai kuriais remiantis yra atrenkami region, atrenkamos regioninės veiklos programos. Yra įmanoma projektuoti ir tradiciniu būdu gaunamos energijos projektus. Ir aišku, Visa tai vyksta laikantis procedūrų, kurias yra numatę audito rūmai ir kurias nustato Europos komisija. Vyksta nuolatinė stebėsena, yra daromas vidaus auditas, kurį atlieka generalinis regio direktoratas arba audito rūmų atstovai. O dabar e, pateiksiu daugiau informacijos apie Siciliją, tiksliau ne dabar, o kiek vėliau. Siciliana. Kalbant apie Sicilijos regioną, aš esu Sicilijos e, valdžios institucijų atstovas ir bandysiu pristatyti jums, kokia yra situacija Sicilijoje kaip kalbėjo komisijos atstovai bei mano kolega iš Italijos, finansuodami projektus mes taip pat laikomės regioninės veiklos programų. Kalbant apie 2007-2013 metų finansavimo periodą, jis dar vyksta ir jūs Stebėdami mano kolegos rodomas skaidruolės, tikriausiai pastebėjote, kad situacija kinta daugiau e, finansinių išteklių yra skiriama vėjo jėgainėms. E, Sicilijos regionas yra didžiausias regionas gaminantis vėjo energiją. Mes taip pat pereiname prie projektų susijusių su Saulės šaltiniais, taip pat biomasę. Tokiu būdu siekiame geresnio pasidalymo visoje teritorijoje, tiksliau paskirstimo. Kalbant apie naštos pasidalyjimą, Italijoje susidurėme su griežtais veiksmais, kuriais siekiama kuo daugiau elektros energijos išgauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. O dabar dar daugiau dėmesio yra skiriama energijos paskirstimui iš įvairių vėjo, biomasės, saulės jėgainių. Didįjį darbą Didysis darbas yra atliekamas naudojantis dviemis metodais. Ministerijos atstovas jau supažindino jūs su jais. Kalbant apie gamybą ir tiksliau energijos gamybą bei darbas su valdžios institucijomis, mes siekiame, kad energijos suvartojimas būtų efektyvesnis Tai daroma pasitelkiant e, naštos pasidalymo principu, taip pat stengiamės pasinaudoti visais e, galimais e, ištekliais ir juos vartoti efektyviai. Naudojame bendrijos metodą, tokį kaip MERS susitarimas arba Islandijos susitarimą. Taip pat mes remiame Sicilijos vietos valdžią, skatindami, kad e, ji efektyviau vartotų energiją. Apibendrinamdamas galiu pasakyti, kad dialogas su vietos valdžia ir pagrindiniais energijos gamintojais yra sklandesnis. Madino taryba Prekybos atvejai taip pat buvo išnagrinėti, mes dabar geriau um, kovojame su sokčiavimu e, ir organizuotu nusikalstamumu. Dabar perduosiu žodį ponui Madino. Tiesą sakant, pirmininkas e, suteikinėja žodį prelegentams, ne delegacijos nariai. Man tik tai dabar parūpo, kiek iš Italijos e, atvyko kalbėtojų visada nustembu, kai suprantu, kad delegacijoje daugiau yra žmonių negu tikėtasi. Taigi, kiek dar iš Italijos yra atvykusių? Vienas. Kiek ilgai ketinate kalbėti? Dešimt minučių, o gal ir mažiau. Penkias tada. Na, visų pirma, ponė pirmininkė, atsiprašau neketinau kaip nors e, laužyti taisyklių, tiesą sakant, esu parlamente pirmą kartą. Bet kuriuo atveju dėkoju už galimybę pasisakyti Girdėjote iš pono Galatį, kad Sicilijos regionų valdžia yra pasiryžusi vystyti ir remti alter, alternatyvių energijos šaltinių naudojimą greta šio ryšto lygiai taip pat esame pasiryžę panaudoti ir nacionalinius, ir regioninius teisės aktus, kad užtikrintume skaidrumą lėšų panaudojime ir kad atsispirtume ar spekuliantų, ar nusikaltelių išpoliams. Per šiuos metus esu sutaręs su Italijos e, finansų policija, kuri savaime suprantama ypatinga dėmesį skiria finansiniams procesams pramonėje ir konkrečiai šitoje pramonės šakoje, nes tai sritis, kur e, kuria e, domisi organizuotas nusikalstamumas. Taigi, esam sudarę sustarimą su finansų policija ir tai reiškia, kad e, visos licenzijos, kurias išduodame jėgainiai statyti ir užsimti verslu ar viešoje ar privačioje sferoje. Visų pirma patenka policijai, tada jie atlieka savo patikrinimą. Ir tai reiškia, kad vyksta nuolatinis kontrolės ir inspekcijų procesas šioje pramonės šakoje, kas leidžia iš karto aptikti ir užkirsti kelią mm, organizuotam nusikalstamumui. Kitas e, dalykas, Sicilijos vidaus reikalų ministras ir prefektas E, man teko Sicilijoje beje ir konkrečiai Palermo būti pačiam prefektu. Taigi, e, turime sustarimą ir su tais pareigūnais, kad dar prieš išduodant licenciją jėgainiai statyti yra atliekami vadinamieji antimafijiniai patikrinimai. Šiaip jie yra įprastiniai, tačiau šiuo atveju jie yra išplečiami ir apima ne tik e, prašytoje, bet ir tos žemės, ant kurios bus jėgainė statoma savininką, bei tuos, kurie eventualiai gali bandyti nusipirkti tą jėgainę. Taigi matote, kad tos labai veiksmingos sistemos egzistuoja ir duoda mums galimybę visą laiką kontroliuoti tuos procesus. Būtent tas ir vyksta dabar Sicilijoje ir būtų gerai, jeigu tai būtų visur. Dėl labai paprastos priežasties, ponės ir ponai, nes e, organizuotas nusikalstamumas investuoja ne vien tik tai į vieną kokią konkrečią sritį. Ten yra labai daug pinigų ir jie investuos bet kur, kur graža bus didžiausia. Ne į vieną kokį konkretų regioną ar valstybę. Tad e, tas metodas, kurio mes ėmėmės, tos priemonės, turėtų būti paskleistos visoje Europoje. Nes e, jokiais būdais negalima atmesti galimybės, kad organizuotas nusikalstamumas investuos savo pinigus vienoje ar kitoje šalyje. Čia sienų nepaisoma. Taip, šioji pramonės šaka yra tokia, kur organizuotas nusikalstumumas yra aktyvesnės ir mes Žinoma, veikiame čia, nes mūsų pareiga užtikrinti, kad e, ta pramonė šaka būtų kuo labiau apsaugota ir kad e, būtų tinkamai naudojami ištekliai. Tuo pat metu reikia ieškoti labai sudėtingos pusiausvyros ir, ir neužmiršti paremti tokią svarbę pramonės šaką kaip atsinaujinančiai energijos šaltiniai. Bet iš anksto reikia pagalvoti apie tam tikras apsauginės e, sąlygas. Atsiprašau, ponė pirmininkė, gal kalbėjau kiek per ilgai. Pirmininkas, labai ačiū. Informacija, kurią patikėte, iš tikrųjų buvo labai įdomi ir paskatinanti. Na, o dabar tada pradėkime bendrą diskusiją. E, galbūt iki 10 po 10 e, mes dar turime laiką klausimams ir atsakymams. Klausimas neturėtų būti ilgesnis kaip dvi minutės kas norėtų pasisakyti. Ponas Irnhauser. Pradėsiu nuo bendro pobūdžio klausimo, kalbant apie ES lėšų e, panaudojimo efektyvumą, tai daug kas priklauso su administracinėmis išlaidomis. Uh, 80 procentų visų lėšų yra skiriamos valstybėms narėms ir jos panaudojamos kaip administracinės išnaudo, išlaidos. Daug lėšų yra skiriama būtent administravimui tiek komisijos lygmenyje, tiek valdžios institucijų lygmenyje. Ar komisija yra pasirengusi visose trijuose lygmenyse nustatyti tam tikrą e, finansavimo lygį, tai yra konkretų lėšų dydį, kurį galima panaudoti kaip administracinės lėšas? Ir ar nesvarstoma, kad tos lėšas turėtų būti ne iš ES biudžeto? Dėkui. Dabar ponas Sondegard. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau pateikti du klausimus. Pirmasis susijęs su paskutinio prelegento mintimis Taigi, pirmasis klausimas. Kada mafijos veiksmų tyrimas buvo pradėtas? Aš e, turiu tokį dokumentą, kuris vadinasi, kaip organizuoti nusikaltėliai pasinaudoja ES fondų lėšomis. Čia kalbama apie Oresto Vito ir Hani Kastri iš Italijos. Paskutinysis e, minėtas žmogus buvo nuteistas dėl dalyvavimo mafijos veikloje. Jis dirbo energetikos sektorija. Man įdomu sužinoti, kada buvo priimta nuostata, pagal kurią e, imtasi kontroliuoti, kaip yra panaudojamos lėšos ir imta tirti galimus įtarimus dėl mafijos veiklos, panaudojant ES lėšas. Kokiu pagrindu remiantis e, yra pradedami tyrimai? ar esama statistinių duomenų, ar tiesiog užtenka įtarimų. Gal galite pateikti statistinių duomenų ir apie e, lėšų dydį? Sorry, Ačiū. E, pranešėjas dar noriu užduoti klausimą. Ačiū, Janai. Turiu pasakyti, kad nesu visiškai patenkintas tuo, ką išgirdau. Vis, visa tai buvo labai įdomu. Uh, ir taip pat ponas Tuitės iš komisijos pasisakymas buvo įdomus, tačiau pati tema nebuvo atskleista. Energijos, e, e, komisijos atstovas pasisakė apie atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą, e, gaminant elektros energiją, viskas yra puiku. Taip pat buvo kalbama apie projektus susijusius su efektyviu energijos vartojimu bandant išsiaiškinti, kaip yra pagaminamas kiekvienas kilovatas. Tačiau e, šio klausimo tema ir priežastis, kodėl norėjome tos klausimus surenkti, buvo ta, kad e, perskaitėme įvairių straipsnių spaudoje. Ir pono Sondegard ataskaita, kurią jis paminėjo būtent e, kaip mafija naudojasi ES lėšomis. Tai mes tiesiog nori, norime sužinoti, kiek yra domimasi uh, subsidijoms gaunamoms energijai gaminti atsinaujančių energijos šaltinių ir efektyviam energijos vartojimui ir kiek tos subsidijos yra prieinamos mafijai. Ir buvo komisijos atstovo kalbama apie įvairius kontro, kontrolės mechanizmus, apie atliekamus auditus ir panašiai, bet gal jūs galite plačiau pristatyti rezultatus, atskleisti daugiau informacijos Ir dar vienas komentaras. Labai džiaugiausi išklausęs Italijos atstovų pasisakymų, tačiau paskutinis kalbėtojas iš Italijos kalbėjo apie protokolus. Ir tai yra labai svarbu, nes tai yra priemonės, kuriomis galime pasinaudoti kovojant su nusikaltimais. Taigi norėčiau, kad Italijos atstovai pasakytų, kaip jie vertina tuos nusikaltimus. Ar jų manimų tie nusikaltimai yra didelio masto, ar tai yra tik tai pavieniai nusikaltimai. Daug buvo kalbama apie vėjo energiją. Komisijos atstovas savo pristatymę teigia, kad vėjo energija. Į vėjo energiją yra investuojama labai daug, kai tuo tarpu į kitas mažiau ir galbūt daugiau reikia investuoti į kitas, kitus energijos šaltinius. Uh, ir mažiau dėmesio skirti vėjo energijai. Ar taip yra dėl to, kad ten jau yra įsiskverbę nusikalteliai? Gal galėtumėte tiesiog mums daugiau faktų pateikti? To mums reikia. Pirmininkas, puiku, tikiuosi, kad e, visi norintieji klausimus uždavė, taigi dabar pirmiausia ir kreipiuosi į komisijos atstovą. O Italijos atstovai gali pasitarti tarpusavėje, kas atsakys į jiems pateiktus klausimus. Pirmiausia, ponas Luiters. Ačiū. Pone pirmininkė. Dėl audito ir kontrolės priemonių rezultatų. Aš savo pasisakymę irgi teigiau, kad pirm, per pirmąją ir antrąją pakopą Italijos institucijos pačios kontroliuoja projek, projektus, kurie yra bendrafinansuojami. Taigi Italijos Sicilijos delegacija čia atvykusi galbūt uh, galėtų pasakyti, ar jie yra gavę konkrečių duomenų, turi konkrečių duomenų dėl atliktų auditų, e, auditų projektams, kurie susijęs su sinaujančiais energijos šaltiniais ir buvo įvykdyti pietų Italijoje. Dėl komisijos atliekamų auditų rezultatų šiuo metu bent jau kol kas neturime informacijos, kuri rodytų, kad nesklandumų ir netikslumų yra labai daug su projektais dėl atsinaujančių energijos šaltinių, daugiau tarkim nei e, kitose sektoriuose, viršie vidurkį. Taip yra matyti dėl to, ką aš sakiau ir ką paminėjo ponas Tas, būtent e, kiek suprantu, iš Legabiento regiono informacijos Čia problema daugiausia būtų ir susijusi su vėjo energija. Dėl įvairių priežasčių mes gal mažiau dirbame vėjo energijos srityje pietų Italijoje, lyginant su kitais regionais ir kitomis šalimis. E, dėl to galbūt mūsų indėlis projektuose į projektus dėl atsinaujančių energijos šaltinių. Gal ir dėl to nėra, toksai, nėra toks susijęs su nesklandumais ir netikslumais. Dėl pono Sodengard klausimo galbūt Italijos delegacija galėtų pristatyti savo nuomonę. Dėkoju. Okay, uh... Dėkoju. Pone Paragola, gal jūs pradėkite, o po to kiti jūsų kolegos dar pasisakys. Atleiskit. Aš tai, kad nesilaikiau procedūrų anksčiau. Ehm, Ponas Tas norėjo pasiūlyti, kad būtų gerai, jo kalbėtų regionų atstovai. Pirmiausia, pakalbėsiu apie mūsų vaidmenį O tada manau, kad žodis turėtų būti perdodas vietos atstovams atvykusiems iš Sicilijos. Aš nemanau, kad esama problemų susijusių su ES lėšų panaudojimu, tiksliau sukčiavimu ar piknaudžiavimu atsinaujinančiai energijai skirtomis e, subsidijomis, ypač vėjo projektuose. Mafija dažnai bando infiltruotis ten, kur yra didelės investicijos, visada esama tos grėsmės. Manau, kad ši problema visiems yra pažįstama ir mes žinome tai, kad praktiškai visose investavimo srityse esame panašių grėsmių. Mūsų veikla šiuo konkrečiu atveju buvo sustiprinti finansinę stebėseną ypač tose projektuose, kuriuose yra naudojamos ES lėšos. Buvo padidintas tyrimų skaičius, nagrinėjant sukčiavimo atvejus. Kalbant apie subsidijas vėjo e, energijai gauti, tai nėra itin e, grėsmingas rytis. Tačiau kartais atliekami tyrimai, didelių projektų tyrimai ir parengiamos ataskaitos. Manau, kad į kitus klausimus geriau atsakytų Sicilijos atstovai. Okay, Ačiū. Ponas Kalatė. Intelam. Ačiū. Trumpai. Organizuoti nusikaltėliai ir mafija stengiasi patekti į šias sritis. Žaliosios investicijos yra naujas sritis, Yra žinoma, kad yra investuojama į šią sritį. Aš susidūriau su vienu statistiniu tyrimu, kurį parengė vidaus reikalų ministerija ir prokuratūros atstovai. Mes turėjome atšaukti licenciją ir sustabdyti e, finansavimą. Taip pat e, nustatyta ir korupcijos atveju. E, tačiau, kalbant apie vėjo ir saulės šaltinius, čia daug kas yra susijęs su konkrečiu regioniniu planavimu bei tomis aplinkybėmis, kad mm, vėjo jėgainės geriau atsiperka nei mažos ir vidutinės e, saulės energiją gaminančios jėgainės. Taigi, daugiau dėmesio yra skiriama dideliems vėjo jėgainėms nei mažoms ar vidutinėms saulės e, jėgainėms. Kalbant apie nacionalinę ir tarptautinę žiniasklaidą, investicijos į Alkamo buvo 40-70 milijonų eurų. Mes veikėme greitai ir ta įmonė, kuri generavo vėjo energiją, dabar yra tikrinama, jos e, turtas buvo konfiskuotas ir e, dažnai organizuoti nusikaltėliai um, naudojasi korupciniais mechanizmais. Sicilijoje griežtai kovojama prieš tokią praktiką. Aišku, Mm, mafija nėra e, susidomėjusi tik ES lėšomis, daugiau dėmesio skiriama ir licencijų išdavimui. Šiai sričiai mes taip pat skiriame daug dėmesio, atliekame patikras vietoje. Ir tikimės gerų rezultatų ateityje. Dėkoju, gal ponas Marino dar norėtų ką pridurti. Ir gal prisiminkite, ko norėjo paklausti ponas Sandegard. Ponas Sandegard klausė, kas atsitiko konkretiems žmonėms. Gal jūs galite atsakyti Taip, gal ir buvo vertimų problemų, bet gal e, aš dabar angliškai paklausiu, bus geriau kaip kad daniškai. Aš e, visų pirma klausiau, e, kada ta taisyklė, kad jūs tikrinate, ar yra ryšių su mafija, buvo įvesta. Nes e, yra byla 2009 metų e, lapkričio mėnesio byla Ten buvo areštuota keliasdešimt žmonių e, ir konkrečiai aš paminėjau dvi pavardės. Paskui buvo dar viena byla 2006 e, metais, todėl aš noriu paklausti, kada jūs įvedėte tą taisyklę, kad reikia tikrinti, ar yra sąsajos su mafija. Na ir kitas klausimas, kurį aš uždaviau, jau dabar, kai pradėjote tikrinti, kiek atvejų atradote, kad tokie ryšiai egzistuoja. Pana Žilatį, gal norėtumėte atsakyti? Aš dėja neskaičiau to laikraščio straipsnio ir tos pavardės, kur minėtas, man nieko nesako, aš tų, tų ponų nepažįstu. Nežinau ir tas kitas asmo, kaip buvo įtrauktas, bet kai dėl pono Nikastri. Tai e, aš jau pradžioj kalbėdamas sakiau, kad 2009 metais, kai prasidėjo tyrimas, e, remiantis tuo, kad e, pono Nikastri investicijos buvo padaromos per mafiją, e, valstybė įsikišo ir dabar ta kompanija praktiškai yra perimta. Ir Sicilijos vyriausybės veiksmai iš esmės pradėti taikyti nuo 2010 metų antros pusės. Veiksmingiausias priemonės kaip tik prasidėjo antroji pereitų metų pusė ir, ir, ir tęsiasi dabar. Vėl e, grįžtant prie pono Nikastri, jis e, naudojasi ne vien tik tai e, valstybės pinigais, Jis buvo susijęs taip pat su korupcija siekiant gauti licenzijas. Tyrimas tęsiasi ir tai apsunkina mano atsakymą jums. Ir iš tikrųjų, e, ne tiek pinigai vilioja mafiją, kiek galimybė gauti licencijas. Ir būtent toje srityje mes pastarojame metu veikiame. Tačiau dar kartą pasakysiu, tie susitarimai su policija, e, kuriuos aš minėjau, skirti užkirsti kelią mafijos įsiskverbimui, pradėjo veikti didžiąją dalimi po e, pereitų metų vidurio. Na, o grįžtant prie tos e, E, gerai žinomas, nuskambėjusios bylos e, buvo susiję, e, tai tie reikalai buvo susiję daugiau su saulės energijos ir biomasės panaudojimu 2006 metais ir ten sumos, kurios buvo minimas, buvo apie 400 tūkstančių eurų. Ir e, kai Olafas užbaigs savo tyrimą, tai be jokios abejonės galima bus e, sustabdyti ir e, valstybės finansavimą. Pirmininkas, e, dėkoju, teks mums diskusiją čia ir baigti, galėtume žinoma ir tęsti, bet turime dar daug darbo tvarkės punktų. Ir dabar e, turėtume kalbėti apie ES e, lėšų panaudojimą, žiūrint iš Europolo perspektyvos. Ir e, kalbant apie paramą teisės saugos institucijų bendradarbiavimui. Ponas Ertinga. Dėkoju, ponė pirmikė, kad pakvietėte Europolą į šį svarbų renginį ir klausimą. Aš pradėsiu trumpai pakalbėdamas apie Europolo vaidmenį ir kompetencijas, paskui pakalbėsiu apie nusikaltelių grupės, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai daro poveikį ES biudžetui. E, ir pagaliau e, pasidalinsiu savo mintimis apie ES lėšų panaudojimą teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui skatinti. Na, Europolas yra Euro, ES teisėsaugos institucija. Prieš metus tapome pilna vertė agent, agentūra. Mes kovojame su rimtu organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Uh, Visai neseniai pervažiame į naują pastatą mm, Olandijoje ir ten dirba apie 700 ekspertų, tame tarpe 100 ryšių pareigūnų iš valstybių narių, taip pat iš trečiųjų šalių, tokių kaip JAV, Kolumbija, Norvegija, Islandija, Šveicarija ir panašių mes nesame vien e, policijos organizacija ir tai yra labai svarbu, nes mes e, apimame ir e, kitas teisės saugos institucijas valstybose narėse, tokias kaip Guardia di Finanza, muitinės pareigūnus ir taip toliau. Mes koordinuojame apie 14 tūkstančių bylų kiekvienais metais. E, e, jokių prievartos galių neturime, bet vis tiek galime įtakoti koordinacinį darbą. Ir geriausi mūsų veiklos pavyzdžiai galėtų būti, pavyzdžiui, susiję su uh, E, didelė byla susijusia su vaikų pornografija. Na ir po pastarųjų įvykių Norvegijoje mes pasinaudojame savo galimybėmis padėti e, Norvegijos policijai tirti e, šią bylą. Na, o konkrečiai mes žiūrime į dvi sritis. Mes visus duomenis E, laikome tam tikrose analitinėse e, duomenų bazėse. Viena vadinasi SMAUK, tai e, susiję aišku su cigaretėmis ir, ir kitais dalykais. Ir yra dar viena e, duomenų bazė, kuri yra susijusi su tarpusavio prekybos. E, sukčiavimu, kitaip sakant, PVM sukčiavimu. E, yra organizuotų e, nusikaltelių grupių, ne vien tik tai Italijoje, bet įvairiausių grupių, kurios e, susiję įmonės ir atskirus asmenys ir panaudoja valstybių narių mokesčių sistemų specifiškumą, ieškodami galimybių e, pagrobti PVM. Paprastai operacija vyksta trumpą laiką, e, jie pareikalauja PVM e, atleidimo nuo PVM pirkdami prekes, o paskui, kada jau parduoda kažkam, jie iš vis likviduojasi ir dinksta. E, apyvarta maždaug yra 60 milijardų eurų per metus. Pagal mūsų grėsmių įvertinimą šie, šiems metams galiu pasakyti štai apie kokias tendencijas šioje srityje. E, nusikalteliai turi globalius ryšius ir jie gali veikti nepriklausomai nuo nacionalinių nusikaltelių tinklų. Taigi veikia e, daugia nacionalinių lygmenių. Mes stebime, kad e, yra bendradarbiavimas e, tarp šalių ir vietoj to, kad konkuruotų vieni su kitais, jie praktiškai bendradarbiauja. Taigi, jos nekonkuruoja ir dalyjasi savo žiniomis ir ištekliais. Ir mes tą matėme, pavyzdžiui, e, vykstant per internetą. E, mes labai aiškiai matome, e, kad e, nusikaltėliai mokosi vieni iš kitų, jeigu kažkokia byla yra užvedama, tai jos rezultatai labai greitai yra žinomi ir tada kitą kartą tos klaidos jau ištaisomos. Na, kalbant apie tabaką ir akcizus, Mes e, matėme, kad pietryčių e, Europoje vietnamiečių ir e, kiniečių nusikaltelių grupės pasinaudoja galimybę ehm, apeiti muitinės pareigų, ehm, muitinės procedūras ir e, pasinaudoja vadinamąją CP4200 procedūrą. Taigi problema yra didelė, mes matome, kad e, e, nusikalteliai savo veiklą derina prie besikeičiančios situacijos. E, vienu metu e, jie e, pasinaudoja taršalų prekybos leidimų sistemos trūkumais, paskui pereina prie kito nusikalstamumo ir keičia savo veiklą. Daug buvusių spragų, pavyzdžiui, prekyboje teršalų leidimais jau yra užtaisytas, bet dar daug reikia ir nuveikti. E, na ir dabar keletą žodžių apie tai, kaip e, ES lėšas geriausiai panaudoti, skatinant teisės saugos įstaigų bendradarbiavimą. Yra keletas tokių programų. Viena iš jų yra vadinama ISEC e, programa, 100 milijonų per metus tarp e, projektų, e, kurie yra vykdomi pagal ISEC, dauguma yra susijęs su Europolo įgaliojimais. E, anksčiau mes, e, kol nebuvome agentūra, e, ne visada e, galėjome pasinaudoti, galėjome būti tiesioginiai paramos gavėjai, bet dabar tiesioginiais gavėjais nebegalime būti ir esame jau iš, iš finansavimo galimybės išbraukti. E, komisija prisėda taip pat prie projektų, kuriuos finansuoja nacionalinės e, institucijos, bet dėja e, tada atsiranda tam tikro dubliavimuose ir nėra tinkamo koordinavimo. Dar blogiau yra tai, kai bendrijos lėšas gali panaudotos prieš Europolo pačius tikslus Pavyzdžiui, Rumunijoje pusantro milijono e, skirta tam tikro centro Bukarešte e, įsteigimui. Europolas e, buvo įspėjęs valstybės narės, kad tai dubliuosis su Europolo vykdoma programa. Europolas norėtų, kad su regioniniais partneriais būtų konstruktyvus bendradarbiavimas, bet be jokios abejonės nenorėtume, kad būtų dubliuojamas tas finansavimas. 2006 e, mes įgavome e, galimybę e, valdyti perktus programą, nes buvome paskirti kaip koordinuojanti institucija, kovojant e, su e, pinigų padirbinėjimu, banknotų padirbinėjimu. E, taip pat, e, nors ir buvo sunkumų, mums pavyko e, užmėgsti pakankamai gerą e, bendradarbiavimą su OLAF. Na ir pagaliau keletą žodžių apie e, mokslo tyrimų pagrindų programą 7. Mūsų patirtis parodė, kad dėja trūksta teisės saugos institucijų formuojant ir rengiant programas. Ir tai reiškia, kad mokesčių mokėtojų pinigai yra švaistomi. Mes e, esame įtraukti programos lygmenių dabar, bet projektų įvertinime nesame kviečiami dalyvauti. Tad kokios būtų rekomendacijos, kad ne vien tik tai kritikuotume. Stokholmo programoje komisija e, ragino e, pagalvoti, kaip geriau panaudoti vidaus saugumo fondą, kad vidaus saugumo strategija taptų tikrovę. Pavyzdžiai, kuriuos minėjau, e, rodo, kad yra galimybė sukurti lankstų uh, finansavimo mechanizmą. Ir čia tobulybės galima siekti e, keliais būdais. E, reikia užtikrinti stipresnį ryšį su e, įgyvendinamais projektais, kad Europolas galėtų įsitikinti, kad nebus dubliuojamas jo paties darbas. Europolas ir kitas agentūros turėtų uh, gauti galimybę remti tiesioginės operacijas, opera, operatyvinę veiklą. Ir tai turi būti daroma nuosekliai, ne prie, bėg, prie bėgomis. E, Europolas dabar įgyjo galimybę finansuoti nacionalinio ekspertų dalyvavimą tyrimuose, e, apmokėti jų kelionės išlaidas ir taip toliau. Valstybės narės labai teigiamai tai sureagavo, nes e, labai dažnai praeitįje jie net negalėdavo atsiųsti savo pareigūnų į koordinavimo susitikimus Hagoje. Bet žinoma, tokioms veiklos rušims finansavimas yra ribotas. Tokia galėtų būti išvada. Kovojant su PVM e, sukčiavimu, e, teisėsaugos institucijos puikiai supranta, kas tai yra. E, galbūt reikėtų tam tikros apibriešties Europos Sąjungos lygmenių, nes kai kuriuose valstybėse narėse toksai sukčiavimas nėra laikomas nusikaltimu susijusių su ES e, lėšų švaistymu. Čia reikėtų geriau pasinaudoti turimomis priemonėmis ir Europolo e, paslaugomis. Dėl e, ES lėšų reikėtų pasakyti, kad teisėsaugos institucijos turėtų būti arčiau susijęs su projektų įgyvendinimu, ir valdymu. Europolas e, turėtų taip pat turėti galimybę pasinaudoti vidaus saugumo fondu, kad galima būtų e, finansuoti valstybė narių ekspertų e, įtraukimą į bendrus tyrimus ir taip toliau. Yeah, Ačiū labai, labai už įdomią informaciją, ypatingai tai, ką kalbėjote apie PVM. -ą. Iš tikrųjų, tai bus labai aktualu, ypatingai, kai bus įdėkta naujų, nauja savų išteklių sistema. Taigi, ačiū labai už pateiktą informaciją. Dabar žodį teiksiu ponui Antonijo Pergolici, kuris yra iš nevyriausybinės organizacijos Legambiente observatorija aplinkosaugos ir teisėtumo srityje iš Italijos, prašau. Ačiū. Dėkoju, kad pakvietėte mane šiandieną į šį svarbų susitikimą. Dėkoju Jums, pirmininkė, už pakvietimą. Aš esu atsakingas už tyrimų departamentą. aplinkosaugos asociacijoje. Mes taip pat bandome kovoti su įvairiais neteisėtais reiškiniais, kurie daro įtaką aplinkai. Energetika, ypatingai atsinaujanti energija, turi šviesę ateitį Italijoje, kaip ir bet kur ES, ir tai gali prisidėti, atgaivinant mūsų ekonomiką, gali būti sukūriama tūkstantis darbo vietų susijusių su technologiniais pasiekimais, bandant mažiau naudoti iškastinį kūrą, ir tai turi būti paskirstita tolygiai per visą teritoriją tam, kad būtų galima atsisakyti nusistovėjusių interesų, Taigi organizuoto, organizuoto nusikaltėlių įsiskverbimas į, į atsinaujančių energijos šaltinius įti yra problema, nemenka problema, tačiau tą galima kontroliuoti ir visos audito institucijos, europinės institucijos turėtų pasirūpinti, kad e, nusikaltėliai neįsiskverbtų šią sritį. Mūsų aplinkosauginių nusikaltimų analizė prasidėjo 2007 metais. Ir pirmieji tyrimai parodė, kad mafijozai labai domisi atsinaujančiais energijos šaltiniais. Na ir pirmiausia, jų dėmesys nukrypo į hidroelektrines. Bent jau tuo metu tai buvo labai daug šalant, žadantis rytis. Kalabrijoje, pavyzdžiui, vietos mafijozai labai susidomėjo hidroelektrinėmis ir 2007 metais, tuo, tačiau policijos pajėgos, prokurorai įsikišo, atliko tyrimus ir štai vat reikia paminėti, kad tuomet pavyko išvengti tos, to įsiskverbimo. Aišku, Italijoje mafija gaji. Yra vietų, kur mafija faktiškai kontroliuoja daugą. Ir netgi yra įsiskverbę į valdžios struktūras, turi labai stiprias pozicijas valdžios struktūrose. Uh, tai atsispindi ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, yra tokių, kurie turi akcijų ir Maltoje, ir Italijoje, ir kitose valstybėse. Taigi tikrai negalime kalbėti apie vien tik tai mafiją kaip apie itališką folklorą. Tai yra finansinis reiškinys, kuris dabar yra labai ryškus visų pasaulinių mastų ma, visos mafijos grupuotės yra susijusios vienoje sudėtingoje grandinėje. Yra įtraukiami žmonės e, su nusikalstama praeitimi ir nebūtinai tai gali būti ir politikai, ir verslininkai, ir kitokie pareigūnai, kurie įtraukiami į mafijos struktūras. Na, o korupcijos reiškinys, sąsajos su organizuotais nusikaltėliais, valdžios E, ryšį su nusikalteliais yra iš tiesų irgi labai gajus reiškinys ir reikia kovoti su tuo reiškiniu, reikalingi strateginiai alijansai valdžios institucijose, tose institucijose, kur priimami sprendimai kurių pagrindų yra išduodamos licenzijos ir leidžiama tokia nusikalstama veika. Jeigu pažvelgtumėme į patį veikimo mechanizmą, organizuoti nusikaltėliai atsinaujančio energijos šaltinių srityje irgi naudoja įprastiniais tradiciniais mechanizmais. Uždaro laisvą rinką, įsiskverbia įvairias pramonės įmonės, daro įtaką darbo rinkai ir po to pradeda reguliuoti visus aspektus. Na ir reikia bandyti, jie bando tiesiog išstumti laisvą verslą ir įkuria tokius parazitinius mechanizmus, kuriais yra naudojamasi netgi ir teisėtos veiklos atveju ir labai sudėtinga yra konfiskuoti pinigus, pinigus, kurie cirkuliuoja, nes e, reikia sekti, kaip tie pinigai keliauja. Ir vienas mafijos nužudytas e, teisėjas Falkonis teigia, kad labai svarbu stebėti, kaip keliauja pinigai ir stebėti įvairius nusikaltelių mechanizmus ir metodus. Roberto Skarpinati, prokuroras Kaltis Niseti regione, galėtų labai puikiai paaiškinti, kaip veikia šita mafiozo sistema ir kaip tie žmonės daro įtaką valdžios sprendimams. Na ir matyt, reikia to tikėtis, nes, kaip sakė Falkonį, kalba eina apie protingus, racionalius žmonės, kurie bando įtakoti visus viešuosius finansus. Ir yra įvairių finansavimo šaltinių licenzijos, laisvasis kapitalas. Jie bando stebėti, kaip keliauja viešieji viešosios lėšos ir bando jas dėti į indėlius. Na ir 2006 metais daugiau nei 125 milijonai eurų galiausiai nusėdo nusikaltėlių kišenėse. Mes esame aplinkosaugininkų asociacija ir aš įsivaizduoju, kad ir prokurorai negalėtų netgi pasakyti, kiek valstybės lėšų galiausiai nusėdo tiksliai nusikaltelių kišenėse. Tačiau yra teismo sprendimų pagal kuriuos e, šimtųjų metų yra nuteisiami nusikaltėliai už tokius nusikaltimus, tačiau kuomet yra priimamas teismo sprendimas, galimos dvi apeliacijos pagal Italijos teismų sistemą. Bet vis tiek yra nuteistų žmonių šimtui metų. Dabar dėl atsinaujančių energijos šaltinių. Čia matome naują mafijos struktūrą, tiesiog yra bandoma įsiskverbti į aukštų technologijų sritį. Uh, Paprastai e, mafija dirbdavo žemų technologijų srityje, pažiūrėjau, cemento pramonėje. Ir netgi prisidėjo prie Italijos istorijos, jeigu pažvelgtumėme į tai, kai buvo kuriama infrastruktūra ir kokios, kokie buvo alijansai, finansinės imperijos buvo sukurtos tam, kad būtų sukurta infrastruktūra, ypatingai pietų Italijoje. Tiesiog tai yra struktūrinė bendra problema, tai nėra problema aktuali vėjo energijai ar kitiems atsinaujantiems energijos šaltiniams. Dabar kaip tos grupuotės įsitraukia į, į tą veiklą? Paskatų čia yra labai daug, nes nacionalinių lygmenių plėtra nėra tinkamai planuojama, iki 2010 metų net nebuvo realios nacionalinės strategijos vėjo energijos srityje viskas vyko be jokio plano, be jokių nacionalinių reglamentų, viskas vyko labai chaotiškai. Laiku nebuvo pasiūlyti kontrolės mechanizmai. Na, galiausiai buvo numatyti teisės saugos mechanizmai, kurie dabar palaipsniui yra taikomi, įsigalioja. Na, o grupuotės, kaip jau sakiau, turi daug pinigų, laisvų pinigų, kuriuos gali investuoti. Ir toms grupuotėms pavyksta iškraipyti licencijavimo, autorizavimo sistemas per korupciją, pasitelkiant korupciją. Ir, pavyzdžiui, nesiniai buvo atliktas tyrimas, Vento abulėje tyrimas dėl vėjų vėjo malūnų licenzijavimo, vėjo malūnų parko licenzijavimo. Čia dalyvauja ne tik grupuotės, dažnai yra tiesiog e, sukčiaujama, kai išduodamos statybos licenzijos. Na, tai ekonominė prasme gal ir nėra labai didžiulis nusikaltimas, tačiau 2010 m. sausio mėnesį Mesinoje buvo atliktas prokurorų tyrimas ir 25 milijonai eurų buvo konfiskuota iš verslininko. Tyrimas dar vyksta, aš neįvardinsiu to verslininko pavardės. Tas verslininkas buvo susijęs su labai svarbiais mafijos vadeibomis. Na ir tas, kuris užsako statybas Italijoje yra labai, ir atlieka statybas yra labai svarbus veikėjas. Tarkim, statybos įmonė neturi žemės, neturi pinigų statyboms atlikti, tačiau lankosi vietovėje ir kalbasi su žmonėmis ir galiausiai susirenka visas reikiamas licencijas ir gauna galimybę naudotis žemę ir gali parduoti tą licen licenciją kokiai stambiai korporacijai ar kitai įmoniai. Ir tokia judėjimo laisvė, kuri yra leistina statybos įmonėms, ir mes tokių pavyzdžių tikrai Italijoje turime labai daug, tai atveria galimybės sukčiavimui, kadangi tokie tokios statybos įmonės pinigų kaip ir neturi, tačiau surenka visas reikiamas licencijas ir jas po to parduoda kitiems. Uh, Taigi reikia kovoti su tuo reiškiniu per kažkokias tai bankinės priemonės, reikia kovoti su tokia judėjimo laisvė, manevrų laisvė suteikiama statybos įmonėms. Nes galiausiai vis tiek yra kažkaip susijęs su organizuotais nusikalteliais. Tas licencijas perdoda jiems. Na ir per pastarosius keletą metų, bent jau Italijos valdžios duomenimis, bus numatyta 10 milijardų eurų uh, finansų būtent e, tokios lėšos yra numatytos investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius, taigi reikia labai atsargiai elgtis. Dar vienas pavyzdys iš Kalabrijos, iliustruojantis mūsų e, problemas su organizuotais nusikaltėliais, jų infiltracija. 18 vėjų malūnų parkų veikia šiame regione ir visi tie parkai yra susijęs su prokurorų tyrimais. Vienu atveju tai yra dėl mafijos įsitraukimo, įsikišimo arba žmonių, kurie yra susiję su mafija, dalyvavimo tuose projektuose. Taigi, išvada tokia. Problema nėra e, atsinaujantis energijos šaltiniai ar vėjo malūnai, problema yra mafija, su kuria reikia kovoti. Vėjo energija čia yra tik tai vienas iš daugybės e, sričių, kurias valdo mafija. Ir tai, aišku, nėra pati reikšmingiausia sritis. Tačiau žiniasklaida linkus yra per, perdėti, rašydama apie šią sritį. Mes bandėme įvertinti skaičiais e, to reiškinio mastus. Ir Na, bent jau Italijoje mes e, čia suskaičiavome visus tyrimus, kurie yra atliekami dėl atliekų tvarkymo skandalų, cemento pramonės skandalų, taip pat rake, reketavimas e, gyvūnų srityje ir vėjo energijos srityje. Ten vėjo energijos srityje mafijos e, skverbtis siekia tik 9 procentus, tik 9 procentai visų tyrimų yra susijęs su vėjo energija. Kai kalb, jeigu kalbėtumėme apie atliekų tvarkymą ir cemento pramin, pramonę, ten e, tokių tyrimų atliekama žymiai daugiau. Taigi matome, kad e, bendrai kalbant apie organizuotus nusikal, nusikaltimus, e, vėjo energijos pramonė, vėjo energijos rytis yra netokia jau ryški. Daugiau e, mafijozai veikia šiukšlių ir cemento pramonėje. Na, labai aišku, svarbu įvertinti ir vietos savivaldos e, vaidmenį, kurie vis dar gyvena pagal kolonijinę logiką. Jais tiesiog į savivaldybės patenkančios lėšos tvarkomos labai miglotai. Ir, pavyzdžiui, vietos mafijozų vadeiva, jo aplinka gali puikiai manipuliuoti taisyklėmis ir pasirūpinti, kad lėšos skirtos atsinaujančių energijos šaltinių panaudojimui nusėstų ten, kur jam parankiau. Taigi reikalingi įvairūs susitarimai, su, pavyzdžiui, reikalingi susitarimai su darbdavių asociacijomis tam, kad tokių reiškinių aukos, nes dauguma įmonių veikiančių pas mus yra skaidrios, sąžiningos ir tampa tokių organizuotų nusikaltelių aukomis. Pirmininkas, gal galėtumėte jau baigti savo pasakymą? Nelabai turime daug laiko. Taip, taip, baigiu. Kaip sėkis dariau išvadas. Reikalinga didesnė kontrolė, daugiau audito, sinergija tarp Italijos valdžios ir europinių institucijų. Uh, tam, kad pramonės įmonės, kurioms reikalinga parama, gautų tą paramą ir kad nenukentėtų nuo tų nusikaltelių. Skaidrėse matėte, kad vis labiau yra domimasi atsinaujančiais energijos šaltiniais pietų Italijoje ir tai nėra blogas reiškinys, yra geras dalykas, viskas vyksta teisinga linkme. Yra kovojama, kalbant apie atmosferos atšilimą ir panašiai. Tačiau turite pasirūpinti, kad lėšos nepatektų į netinkamas rankas. Problema yra mafija. Ir reikia veiksmingai bandyti su jais kovoti, nes mafijos akis yra nukreipta ir į atsinaunančius energijos šaltinių šalia kitų sričių. Ačiū. Uh, Ačiū. Manytume, kad jūsų pasisakymas prisidės prie to, kad uh, tos lėšas nepatektų į nusikaltelių rankas. Dabar turime maždaug 15 e, minučių bendrai diskusijai, paskui kalbėsime apie tarybos reikalus. Matau keletą norinčių pasisakyti. Ponas Balčytis taip pat. Jeigu jau visi, tai tada sąrašą pabaigiame ir prašyčiau nekalbėti ilgiau kaip dvi minutės ponas Įtala. Ačiū, pane pirmininkė. Dėkoju visiems pranešėjams už e, labai įdomias mintis. E, ta informacija iš dalies šokiruoja. Du klausimus norėčiau pateikti Europolo atstovui, ponui Arting. Kalbant apie bendradarbiavimą, ar yra kokios konkrečios sumos? Ir gal galėtumėte trumpai pasakyti, kaip Europolas, Olafas, parlamentas ir audito rūmai galėtų kovoti su šiais nusikaltimais? Ar įmanoma kažkokia bendra strategija? Antrasis klausimas Europolo atstovui. Ar Europolui turėtų būti suteikti tyriejų įgaliojimai. Nes panašu dabar Europolo funkcija yra tik koordinuojamojo pobūdžio. Ar įmanoma, kad Europolas taptų tyriejų? Pone Greslė. Ačiū. Norėčiau paprašyti, kad jūs perdotumėte mums savo pranešimo rankraštį, nes ta informacija tikrai yra įdomi. Ne visa e, informacija radau mūsų dokumentuose. Kalbant apie PVM sukčiavimo atvejus ir tarp valstybinio sukčiavimo atvejus, jūs pabrėžėte, kad e, tyriejų bendradarbiavimas yra geras. Pirmą kartą girdžiu tokią mintį. Nes paprastai visą laiką skundžiamasi, kad tyriant tarp valstybinio sukčiavimo atvejus nepakanka statistinių duomenų. Gal galėtumėte plačiau pakalbėti apie tai, koks yra įvairių duomenų bazių vaidmuo atliekant tyrimus. Vokietijoje Frankfurto žemės teisme e, dabar yra nagrinėjama byla dėl išlakų teisių. Ir šioje srityje taip pat buvo nustatyti organizuotų nusikalstamumo atvejai. Kitas klausimas. CEPOL maža agentūra. Mes e, norėjome, kad CEPOL ir Europol susijungtų. Ką Europolo atstovas mano šio klausimu? Ačiū, panas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandieną šitas klausimas e, įnešė tokį dviejopą e, supratimą. Mes pradžiai, aš įsivaizdavau, kad e, dalyvaujam įtrės komiteto posėdėje, nes buvo pristatyta, kaip yra labai gerai 300 milijonų investuota į atsinaujančius šaltinius ir kokį didelį indėlį turėjo šitas klausimas. Bet iš tikrųjų pati pagrindinė matyti tema, tai kiek yra atliekama tyrimų, kiek iš tų 300 milijonų galimai gali būti neteisėtai panaudota ir daugelį kitų dalykų. Tikrai aš manau, kad būtų labai sudėtinga dabar mums grįžti į praeitį, bet e, e, nevyriausybinio organizacijos stovas pasakė labai vieną e, tokį didelį skaičių, tai yra 10 milijardų eurų, kurie bus numatyti investuoti į atsinaujančius šaltinius sekančiame etape. Ir reikia iš tikrųjų aiškiai suprasti, kad nusikalstamų struktūrų veika, jinai sustiprės šitoje srityje, nes tai yra labai aiškus ir jeigu sistema yra sukurta, galana lengvai ne tik tai paima pinigai, bet turi didžiulę įtaką ir politinėme to šalies vienos ar kitos gyvenime. Aš jokių būdų nenoriu išskirti vien tik tai Italijos. Aišku, kad šiandieną buvo įdomu klausytis Italijos atstovų, kada jie sako, mes ir straipsnio neskaitėm ir nelabai žinom tų duomenų, kiek čia yra. Ir todėl šis klausimas iš tikrųjų sukėlė labai daug ateityje galbūt e, klausimų, kurie šiandien yra neįspręsti. Ir manau, kad mes irgi taip pat ir biudžeto kontrolės komitetas, taip pat ir OLAFO tarnyba ir e, Europolo tarnyba turime kartu pradėti kurti sistemą, į ką turi būti atsakyta, norint tuos pinigus panaudoti ir atsinaujinčių energijos šaltinių srityje, kaip ir buvo paminėta nevyriausybinio organizacijų atstovo. O šiandieną iš šito klausimo iš tikrųjų nėra aiškios informacijos tiek iš Europos komisijos, tiek iš auditų rūmų, kiek vis dėlto pradėta iki teisminių tyrimų, kokia tai maždaug gali būti sudaryta suma ir, ir panašiai. Todėl aš manau, kad mes tikrai turime padėkoti tiem iniciatoriam, kurie iškėlė šitą problemą. Jis egzistuoja ne vien tik tai Italijoje. Aš manau, kad Mūsų strategija 2020 yra numatyta didžiulė piniginė lėšų suma, kuri bus investuota ir į kitas valstybės. Ir mes turime tikrai bendram jėgom kurti sistemą, kuri palengvintų ir mūsų, ir vietose esančių tiesiog sažiningų žmogų, žmonių darbą. Ačiū labai. The... Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu pranešėjų. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie visų tų užduotų klausimų, bet dar papildomai užduosiu kelis klausimus. Pirmiausia, ponui Fazakas turiu klausimą. Jūs šiandieną klausėtės to, kas buvo pasakyta. Taigi, kokie yra auditorumų planai? Galbūt ketinate parengti specialią ataskaitą šiuo klausimu ir apskaitai, ar, ar ketinate skirti daugiau dėmesio šiai sričiai, nes panašu, kad problema yra rimta ir mums tikrai būtų labai naudinga audito rūmų pagalba, parama, jūs puikią įžangą perskaitėte pradžioje, bet galbūt galite konkrečiau pakalbėti apie konkrečią veiklą, kurią ketinate. Uh, Ir dar vienas klausimas, ponui Irting. Jūs faktiškai beveik atsakėte į mano anksčiau iškeltą klausimą. Jūs teigiate, kad kalbame apie 300 milijonų eurų, atliekami tyrimai. Pirmiausia, valstybės narės už tai yra atsakingos, viskas teisingai, taip. Tai yra bendras valdymas, bendro valdymo sritis ir per pastarąjį dešimtmetį, man atrodo, per visus biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūras, teigiame, kad dėl bendro valdymo kyla problemų, nes vyksta pingpongas tarp valstybių narių ir komisijos. Na, o biudžeto kontrolės komitetas visuomet bandė pasirūpinti, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę, kad jaustųsi atsakingos ir gautų garantijų iš atitinkamų ministerijų, uh, E, kad būtų atliekami tyrimai. Sicilijos atstovai kalbėjo apie kelias iniciatyvas, minėjo protokolus. Puiku, kad e, yra tie susitarimai. Ir norėčiau paklausti, paprašyti, jeigu turite daugiau informacijos, prašau perduoti tą informaciją mums raštu, nes tokia informacija mums tikrai būtų naudinga. Jūs teigiate, kad na, komisijos vertinimu, žvelgiant į dabartinę situaciją, uh, kaip ir viskas tvarkoj, problemų nėra, bet visi čia kalbėję akcentavo tas problemas. Taigi, ką ketina daryti jūsų generalinis direktorius, kokias išvadas ketina padaryti, remiantis e, gautą informaciją. Na, jūs galite teikti oficialiai, mes nieko apie tai nežinome, bet dabar jūs girdėjote apie 10 milijardų eurų ir neaišku, kur tie pinigai nusės. Taigi, kokią jūs prisimsite atsakomybę, neturime ne jūs asmeniškai, bet turiu omenyje visą komisiją. Uh, Pirmininkas puiku, klausimai buvo ir ponui Oetting užduoti ir kitiems, ponui Fazakas, bet gal pirmasis tada e, tegu ponas Oettingas pasisako. Aišku, reikia atsižvelgti, kad laiko turime labai nedaug. Ponas Oetting, labai trumpai, ponė pirmininkė, į kolegos iš Suomijos klausimą norėčiau štai ką pasakyti. Patvirtinome strategiją kurioje dalyvauja įvairūs veikėjai. Jūs minėjote auditorumus, Olafą, Europolą. E, tai būtų puikus e, pavyzdys bendradarbiauti ir aš manau, kad mums tikrai būtų pravartu susėsti kartu ir pažiūrėti, ką mes galime padaryti kartu. Tai ir padarysime. Taip pat jūs klausite, ar turime tyriamųjų galių. Ne, nemanau. Bent jau einamojų momentų nemanau, kad kas nors valstybėse narėse norėtų, kad mes tų galių turėtumėme. Bet e, mes e, turime koordinacinių galių ir vienintelė sritis, kur priver, priverstinės priemonės nėra taikomos, bet būtų galima daryti daugiau, yra kibernetiniai nusikaltimai. Tiesiog e, gali tik tai žiūrėti į ekraną, bet negali įdėkti kažkokio tai virtualaus patrulio, kuris leistų kažkaip įsitraukti į procesą. Į kolegos, kolego iš, kolegos iš Vokietijos mm, klausimą. Taip, aš galėsiu Jums pateikti daugiau informacijos. Tačiau dabar yra daug stojančių valstybių ir Turkija taip pat yra e, partnerė. Taigi čia problema yra ta, kad Taigi nebūtų lengva sujungti centrus su Europolu. Ir dauguma tų valstybių greitai bus ES valstybėmis narėmis, gal išskyrus Turkiją. Ir su amerikiečiais mes ir su vidaus reikalų generaliniu direktoratu dirbame šio klausimu. Taip pat klausimas buvo dėl sukčiavimo ir ar nebūtų įmanoma šiek tiek e, pakoreguoti sistemą, pritaikyti sistemą. Jūs teigiate, kad e, jūsų patirtis rodo, kad čia yra problemų, mano patirtis yra lygiai tokia pati, yra 27 valstybės, kur problemos yra tos pačios. Gauname informacijos iš 15, pavyzdžiui, valstybių, o nusikaltelis tas pats. Ir jeigu nesidalyja valstybės informacija, mes negalime susijęti tų visų ryšių ir nu, surasti nusikaltelio. Uh, Ir didelės sumos tada ir iškeliauja į Pakistaną ir, ir kitur. Taigi mes, e, kai bus kalbamas, kalbamas, kalbamas apie naują reglamentą dėl Europolo, būtent galbūt būtų galima numatyti nuostatą įpareigoti valstybės narės teikti informaciją, nes mes negalime priversti valstybių narių teikti mums informaciją. Mes e, to negalime padaryti kol kas. Taigi, dėkoju. Pone Fazakas, gal galėtumėte pasidalinti savo įspūdžiais dėl to, ką galėtų nuveikti audito rūmai. Ačiū pirmininkė. Mes visuomet esame pasirengę bendradarbiauti ir aš trumpai tik tai pasakysiu. Mano įspūdžiai yra štai kokie. Viską supratau ir įsidėmėjau bet dabar pakomentuosiu plačiau. Dėkoju pirmiausia už tai, kad e, leidote man pasisakyti ir kai tik tai gavau jūsų kvietimą, kur buvo, buvo par, e, bandžiau pagalvoti, kaip mes galėtumėme prisidėti prie tų klausimų ir aš pamačiau, kad galbūt geriausia būtų pristatyti mūsų veiklą, parodant ne tik, kaip mes kovojame su neteisėtumu ir uh, netikslumais, bet taip pat, kaip būtų galima ES lėšomis pasinau, panaudoti geriau. Bet aišku, audito rūmai nėra tyriamoji institucija, prokurorų institucija. Mes atliekame auditus. Jūs esate mūsų svarbiausi partneriai ir jūsų prašymų mes, gavę jūsų prašymus, mes visuomet juos sureaguojame. Ir pavyzdžiui, Italijos atveju mes irgi vertinome, kokia ten yra situacija. Uh, Tačiau po gavę informaciją iš Aprūcijų regiono mes e, atliksime tyrimą dėl solidarumo lėšų panaudojimo. ES lėšų efektyvus panaudojimas e, atsinaujančių energijos šaltinių srityje, energijos taupimo srityje yra e, labai svarbis rytis ir mes dabar rengiame ataskaitą ir dabar tiesiog man neaišku, ar pakoreguoti pavadinimą, ar surenkti naują auditą, ypatingai atsižvelgiant į gautą šiandien informaciją. Taigi mes suprantame problemos esmę ir mielai pasitelksime jūsų prašymą ir nedelsint pradėsime studiją šiuo klausimu, ypatingai gavę tuos faktus, kuriuos e, mums patikė apie Italiją. Ačiū, ponas Leder. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gal ne visai aiškiai pasisakiau pirmą kartą atsakinėdamas, tačiau aš tikrai nesakau, kad nieko blogo nėra, kai kalbam apie finansavimą iš bendryjų biudžeto. Žinoma, yra netvarkingumo. Čia ir ponas e, Fazakas visai teisingai sakė, kad e, įvairių dalykų aptinkama e, rengiant e, sąskaitų patvirtinimo pareiškimą ir mes tada visada reaguojame į audito rūmų pasakymus, tame tarpe ir į visas bylas, kurias e, pradeda Olaf. Ir jeigu yra išvada, kad e, pinigai neteisingai išleisti, tada mes juos atsijimame arba finansavimą iš vis blokuojame. Taigi mes veikiame, kovodami su bendryjų lėšų neteisingų leidimu ir žinoma, e, atsinaujinančios energetikos sektoriuje mes renkame informaciją dėl galimo lėšų švaistimo ar apgavyščių Italijoje. Antra vertus, jeigu tokia informacija yra, visi tie atvejai turi būti pranešti ir Olafui. Taigi, kai tik tai gauname kažkokių a, e, žinių, mes įmame e, tai domin. Dėkoju, gerai, kad komisija vis tik tai prisima galutinę atsakomybę, galų galia taip ir sutartyje yra parašyta. Dėkoju, pirmininkė, kaip ir anksčiau sakiau, labai svarbu, kad ES mm, bendradarbiautų, koordinuotų veiklą su e, prefektais, e, prokurorais Sicilijoje, kovojant su e, mafijos bandymais pasinaudoti e, sąjungos lėšomis. Dažnai mes matome tokiais atvejais, kai bandoma sukčiauti, kad slepiamasi už žmonių pavardžių, tiesiog paimamas kažkoks bedarbis ir E, taip sakant, juo yra prisidengiama. Dabar mes kovojame su tuo, e, e, įvedėme vadinamus tuos antimafijinius sertifikatus. Matome taip pat ir kokie yra metodai, žmonės, kurie neturi nei savo žemės, vis tik tai susirenka licencijas ir tada parduoda jau tą paketą tam, kas daugiau sumoka. Taigi nusikalteliai seka paskui pinigus. E, yra ir kitų problemų, e, kad buvo tam tikrų e, įstatymų, pavyzdžiui, tų, kurie gina asmens privatumą ir duomenis, e, kurie neleido atskleisti pavardžių tų žmonių, kurie teikia paraiškas gauti licencijas. E, bet e, tai suvaidina priešingą vaidmenį. Pinigų srautus reikia sekti ir sekti juos taip pat ir globaliu mastu. Dėkoju. Man atrodo, tuo ir baigsime diskusiją dėl šio darbo tvarkės punkto. Be jokios abejonės tai nebus paskutinis kartas, kai mes kalbamės apie tai čia dar daug ką reikia nuveikti. Taigi visiems dėkoju. Vakar į darbo tvarkę įrašėme dar vieną punktą. Eina kalba apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ja, Uh, I just get the message that the secretary. Um, iš generalinio sekretariato gavau tokią žinę, kad e, tarybos generalinis sekretorius taip pat norėtų dalyvauti šiame posėdėje, taigi mes turime jo palaukti. Ne, vis dėlto netaip supratau. Jis atvyks. 11 val. 35 minutės. Manau, kad trumpam nutrauksime posėdį ir tada, nors pono Rivelinį nėra, posėdį tęsime. Like... Ponas ir ponai, tęsime posėdį. Dabar kalbėsime apie tolesnius veiksmus susijusius su tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimu praėjusį posėdį Britas nebuvo patvirtintas, pakvietėme tarybos atstovą ir mane informavo, kad e, šis pakvietimas nebuvo priimtas ir dėje nėra ir pranešėjų, nei e, arba ponas Rivelinį dar ketina atvykti, tačiau ankstesnis pranešėjas ponas Andergardas yra. Uh, posėdžio salėje, gal jis galėtų supažindinti mus, kokia situacija dabar yra. Tik ir žodis jums. Pomen. Ačiū, ponia pirmininkė. Vi har oplevet mange gange. Iš tikrųjų, tai yra visiškai tokia situacija, kurios nesitikėjome, taryba atmetė mūsų kvietimą. Na ir esant tokiai situacijai, mes vis tiek privalome kažkokį sprendimą surasti. Mūsų principinė pozicija Europos parlamente pastaraisiais metais buvo labai aiški. Jeigu patvirtiname tarybos biudžeto vykdymą, tuomet turime teisę pakviesti tarybos atstovus ir paprašyti jų atsiskaityti. Tam, kad e, negalime patvirtinti biudžeto įvykdymo tarybai, jeigu jie netvyksta ir neatsako į mūsų klausimus. Ir tikrai yra labai daug e, klausimų, kuriuos mes norime užduoti, yra daug keistų, neaiškių, neskaidrių dalykų, kuriuos galbūt jie puikiai galėtų paaiškinti ir gal tai visiškai nėra problematiški dalykai bent jau atsakytų į klausimus, bet problema yra ta, kad jie nenori tuos klausimus atsakyti. Ir dėl tos priežasties mes su taryba jau kelis pastaruosius metus e, apsikeičiame pastabomis 2007-2008 metams situacija buvo panaši, jų pozicija šiek tiek, šiek tiek trupučiuką pasikeitė, bet e, taryba kaip ir sutiko susitikti su mumis ir teigia, kad tai turėtų būti neoficialus susitikimas. Jie sakė, kad e, tai vertėjai gali būti samdomi tam susitikimui, tačiau jis turi būti neoficialus. Ir tuomet taryba atsakė į tam tikrus klausimus netiesiogiai, bet nusintė tuos atsakymus į korepero posėdį. Ir korepero posėdėje buvo pateikti atsakymai į mūsų klausimus. Taigi, po to jau tie klausimai atsidūrė parlamente. Taigi, šiek tiek pažangos čia jau matome. Tačiau dabar šiuo atveju taryba vėl žengia žingsnį atgal. Dėl to, kad visa tai, kas buvo, kas buvo pasiekta praeitįje, būtent e, tie kažkokie tai netiesioginiai atsakymai klausimus. Dabar to irgi neturime. Abs absoliučiai nieko šiuo atveju taryba nelinkusi mums pasakyti. Ir dabar jie pakeitė savo poziciją. Ir jie teigia taip, mes patvirtinome komisijos biudžeto įvykdymą, taigi automatiškai turime patvirtinti ir tarybos biudžeto įvykdymą. Ir kad jokių čia klausimų net negali būti keliama tarybai. Jie teigia, kad jie konsultavosi su savo teisininkais ir kad e, štai, tok, štai taip jie interpretuoja situaciją. Tačiau mūsų teisininkai teigia, kad e, biudžeto ir komisijos biudžeto, biudž, tarybos ir komisijos biudžetų vykdymai yra absoliučiai dvi skirtingos procedūros. Na ir aišku, dabar e, mūsų komitetas turi pasisakyti šiuo klausimu. Na ir jeigu komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo sąlygos visiškai atitiktų tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo sąlygas, tuomet e, situacija būtų kitokia. Tačiau mes kaip ir galėtumėme pateikti klausimus e, per komisiją. Tačiau tai mūsų e, netenkina. Kaip, ir aš norėčiau paklausti, ką mano komiteto nariai, ar iš tikrųjų, jeigu mes patvirtiname komiteto, komisijos biudžeto įvykdymą, tai reiškia, kad automatiškai turime tvirtinti ir tarybos biudžeto vykdymą. Aš taip nemanau ir labai apmaudu, kad taryba dar kartą atsisakė atvykti ir atmetė mūsų kvietimą mes turime pateikti savo nuomonę parlamentui ir kad parlamentas priimtų sprendimą mūsų komiteto siūlymų nesuteikti biudžeto patvirtinimo procedūros. Na, o po to pažiūrėsime. Pažiūrėsime, kaip toliau klostysis šita situacija. Pirmininkas, ačiū už labai aišku situacijos pristatymą, nieko negaliu pridurti, tik tai galiu pasakyti, kad su parlamento generaliniu sekretoriumi kalbėjomis, parlamentas yra ES institucija ir mes teikiame biudžeto vykdymo patvirtinimą ir parlamentui, ir teisingumo teismui, ir kitoms agentūroms įvairioms, ir kitoms institucijoms. Taigi, mano nuomonė iš pirmo žvilgsnio būtų štai kokia parlamentas turi visapusišką teisę suteikti biudžeto patvirt, vykdymo patvirtinimo procedūrą tarybai kaip bet kokiai kitai e, Europos institucijai. Dabar pane Greslė. Labai ačiū. Manau, kad visi sutarė ir kiekvienas pranešėjas visą laiką su baime patiria tą patį. Tokios nesąmonės per pastarosius metus man dar neteko girdėti. E, tai, kad taryba yra komisijos dalis, taryba save pati sužlugdo tokiomis mintimis. Jei tarybos pozicija tikrai yra rimta, tai turime išklausyti komisijos teisės tarnybos poziciją. E, turime tą klausimą perduoti komisijai, nes situacija tampa grėsminga. Dabar e, diskusijos taip sugriežtėjo, kad e, patenkame į labai grėsmingą zoną, todėl šį klausimą turime perduoti komisijai. E, Pone Gair. Ponas Gair. Um, e, Praėjusį kartą, kai diskutavome šią temą, aš atkreipiau dėmesį į tai, kad ši institucija eina pavojingu keliu. Sutartis numato nelabai tiksliai, kaip turėtų būti tvirtinamas kitos institucijos biudžeto įvykdymas. E, būtent Europos parlamentas yra biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija. Mes tvirtiname tiek agentūrų, tiek komisijos, tiek tarybos e, biudžeto įvykdymą. Yra tam tikrų straipsnių sutartyje, kurie e, tikslina kaip turi būti vykdoma procedūra. Dabar vyksta diskusijos su taryba. Kaip taryba panaudoja tas lėšas, kurios yra skirtos e, kaip veiklos biudžetas Inge, mano nuomonė su tavimi šiuo atveju sutampa. Taigi, dabar mes teigiame, kad jūs, tai yra taryba, esate atsakingi už tai, kad pateiktumėte mums savo biudžeto įvykdymo ataskaitą, o mes kaip tautos išrinkti atstovai tada teikiame savo patvirtinimą. Manau, kad taryba turėtų dar kartą apmastyti savo poziciją. Sutarties pakeisti negalime. Ir jei taryba iš ties norės paduoti ieškinį Europos teisingumo teismui, apskusdama mus, tai yra parlamentą, likščiau taryba tokios galimybės netmetė. Tuomet Teisme viskas atiduodama Dievo rankoms. Ir čia galimos dvi išėtys. Mes galime atkimšti šampaną, nes gali atsitikti taip, kad ETT priims teigiamą sprendimą, tačiau gali būti ir taip, kad Europos teisingumo teismas, atsižvelgdamas į sutartį, vis dėlto nuspręs, kad tarybos biudžeto įvykdymo parlamentas netvirtina. Tai būtų blogesnė situacija, nes iš ties teismas turi tokią teisę tais atvejais, kai sutartis akivaizdžiai nereguliuoja tam tikros srities, leisti šiuo atveju parlamentui netvirtinti biudžetui. Ma, biudžeto. Mano supratimu, tokia situacija būtų labai kebli. Ir čia iškyla klausimas, ar mes norime, kad tokia situacija apskritai susiklostytų. Aš tikrai nesibaiminu dėl žiniasklaidos, dėl viešumo. Aš labai viešai galiu um, ginti savo poziciją, galiu visiems pareikšti, kokia yra mano pozicija. Manau, kad taryba tikrai turi atsiskaityti dėl veiklos išlaidų, nes e, tai yra privalu atsižvelgiant į mūsų institucijų bendrą sąrangą, tačiau uh, Jei tarybai šis įpareigojimas būtų panaikintas, tai būtų žingsnis atgal. Todėl aš manau, kad iki šio mėnesio pabaigos, iki sprendimo plenarinėme posėdėje, turime bandyti, kad ši diskusija pakryptų konstruktyvę linkme. Kol kas iš tarybos iniciatyvos nesulaukėme, tačiau pirmininkaujančios Vengrijos atstovas e, savo laiku dalyvavo koordinatorių posėdėje ir teigia, kad taryba kol kas neturi dėrybinės delegacijos, todėl negali dėrėtis. Iškyla klausimas, į ką mes turėtume kreiptis. Bartas Tas e, nusintė laišką tarybai. Tas laiškas tiesa prieš tai buvo aptartas koordinatorių posėdėje. Buvo kreiptas e, šiame laiške klausiant, apie ką reikėtų dėrėtis. Nežinau, ar tau ši informacija yra e, žinoma ar ne. Tačiau turime eiti dar toliau. Aš manau, kad e, visas šis reikalas turėtų išbūti išspręstas darybų keliu. Na, o kol mes kalbėjome, atvyko mūsų pranešėjas, ponas Rivaliniai. Tai gal jis norėtų ką nors pridurti. Ačiū pirmininkė. Nesuprantu šios diskusijos. Iš pat pradžių žinojome, kad mūsų laukia ilgas ir sunkus kelias. Ir kad įmame spręsti labai delikatų klausimą. Ir visas komitetas, ir koordinatoriai per praėjusius kelis mėnesius, nes kaip tik ta diskusija jau kelis mėnesius ir tęsiasi, buvo apsisprendę eiti tuo ilgu ir sunkiu keliu. Ir mūsų vieninga pozicija visą tą laiką buvo priimti diskusiją su taryba. Tačiau visose etapuose susidūrėme su uždarytomis durimis iš tarybos pusės. Visi puikiai žinojame, kas gali atsitikti. Žinojame tarybos poziciją, kokia ji buvo, pirmininkaujant Vengrijai ir Lenkijai. Tad žinojame, kas mūsų laukia ir žinojame, ką turime daryti. naujas elementas, kuris pasiekė mus iš tarybos teisės tarnybos, nors tai ir nebuvo visai nauja, yra tai, kad dabar susidurime su grasinimu kreiptis į kitas institucijas. Aš nemanau, kad parlamento ir komisijos garbiai apginti yra kokia nors kita alternatyva, kaip žengti toliau tuo keliu, kuriuo pradėjome eiti jau prieš kelis mėnesius. Niekada neturime vengti diskusijos ir to neturime daryti, bet dabar alternatyvos nėra. Jeigu apsisuktume šiuo metu, tai būtų labai rimta ir tikrai pakenktų parlamento įvaizdžiui. Žinoma, turime ieškoti alternatyvių sprendimų, kad visi galėtume pasiekti tenkinančią baigtį. Šį rytą komitetui galiu pasakyti, kad turiu tam tikrų minčių, dėl kurių reikėtų galbūt padiskutuoti. Ta mintis tokia - parašyti komisijai ir paprašyti, paklausti, ar ji yra pasiruošusi prisimti politinę ir buhalterinę atsakomybę už išlaidas, kurias padarė kitos institucijos. Ir ar ji savo biudžeto įvykdymo pareiškime įtrauktų išlaidas, e, kurios e, nėra e, patvirtintos kitos institucijos. Tai galėtų būti vienas iš būdų pasitikrinti, ar iš kitos pusės yra noras pripažinti parlamento galės. Jeigu ne, tai e, tada mes liekame toje pozicijoje, iš kurios trauktis tikrai negalime. Panagras, kolegai Gaeriai turiu pasakyti, kad e, sutartis negali reguliuoti visko, kas vyksta kasdieninėme gyvenime. Turime visą eilę įvairiausių reglamentų, kurie buvo priimti pagal bendro sprendimo procedūrą. E, be to, net E, biudžeto reglamente yra numatyta, kad tarybos e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą teikia parlamentas. Taigi tikrai nėra situacija tokia neaiški, kaip e, piešiama. Likščiol parlamentas turėjo teisę priimti sprendimą dėl biudžeto, ta teisė buvo neginčytina, galime dėl to diskutuoti dabar. Manau, kad tarybos situacija yra e, sunki dabar, nes jei tame lygmenyje yra nesutariama, tai tikrai e, taryba tikrai turės problemų, net tuo atveju, jei procesą teismo laimės. This committee and the parliament wants to proceed on the way that... Ar teisingai supratau siūlomą procedūrą? Parlamentas nori elgtis taip, kaip elgėsi ir ankstesniais metais. Mes norime patvirtinti visų institucijų biudžetų įvykdymus individualiai. Sutartyse gal tai ir nenumatyta, bet tokia teisė mes e, jau turime daugelį metų ir automatiškai reiškia, kad e, balsuosime iš karto dėl biudžeto įvykdymo, tarybos biudžeto įvykdymo plenarinėme posėdėje spalio mėnesį, po to pažiūrėsime, kas atsitiks. Taryba mano, kad komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimas reiškia, kad automatiškai yra tvirtinamas ir tarybos biudžeto įvykdymas. Kągi, pažiūrėsime, kaip bus toliau, bet elgsimės taip, kaip elgiamės visais kitais atvejais, o po balsavimo spalio mėnesį tuomet toliau pasikalbėsime apie tai, ką daryti. Ir viena galimybių galbūt nusiųsti laišką komisijai ir paklausti, kokia yra komisijos pozicija šiuo klausimu. Ar toks, tokios būtų teisingos mano išvados. Puiku, tuomet diskusijas baigiame. Taigi, kiek suprantu, mano apibendinimas yra priimtinas. Ir dabar norėčiau pasveikinti generalinį sekretorių, parlamento generalinį sekretorių atvykusį į mūsų komiteto posėdį. Jis irgi yra institucijos generalinis sekretorius ir neatsisakė, netmetė mūsų kvietimo ir atvyko į šį posėdį, taigi labai džiaugiamės ir taryba galėtų pasimokyti. Galbūt jis irgi norės pakomentuoti tarybos poziciją, jeigu nori, puiku. Na, ir pirmiausia, gal žodį suteiksiu pranešėjui visgi. Ir tada jau pakviesiu pana generalinį sekretorių. Taigi prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju generaliniam sekretoriui, kad atvyko šiandieną su mumis pasikalbėti apie tai, kokie būtų tolesni veiksmai po 9 metų biudžeto tvirtinimo, vykdymo tvirtinimo. Uh, Iškart perėsiu gal prie klausimų, nes turime tik valandą. Ir manau, kad ir kiti klausimų turės. Tai pirmiausia, saugumas. Nemenka problema buvo susijusi su saugumu. Turintome ne kiek incidentų įvyko parlamente. Taip pat rugsėjo 19-osios elektros energijos tiekimo nutraukimas. Ir posėdžiai buvo atšaukti, ir informacija nariams ir personalui buvo nelabai efektyviai pateikta. Tai gal galėtumėte paaiškinti situaciją dėl saugumo konkrečiai. Lankytojų grupės. Dėl lankytojų grupių kyla problemų nariams dirbti įprastinį savo darbą. Ir kol kas nėra išspręsta ši problema. Taigi norėčiau paklausti, ar koks tai sprendimas buvo priimtas dėl lankytojų grupių. Kitas dalykas, jautrus klausimas. Parlamentarų prieiga prie internetinių audito ataskaitų. Ar nebūtų įmanoma nariams numatyti galimybės e, susipažinti su tomis audito ataskaitomis, esant, aišku, tam tikroms ypatingoms aplinkybėms ir panašiai norime atsakymų. Dar vienas dalykas - naujų, naujo statuto įgyvendinimas e, narių ir asistentų statuto. Čia buvo daug diskusijų ir buvo atliktas vertinimas ir taip pat finansinių padarinių vertinimas dėl darbo tvarkos taisyklių. Ir dar nėra išspręstas apdovanojimų klausimas, apdovanojimų žurnalistams klausimas. Tarsi siūloma panaikinti tokią galimybę, taigi kokia yra dabar situacija. Gal galėtumėte mus informuoti. Na ir dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti. Mokymo kursai, mokymai nariams. Kiek suprantu, yra problemų dėl kalbų kursų. Na, mes galime lankyti tuos kursus 2-3 savaitės per mėnesį, bet kodėl nepadaryti to kas kart, kiekvieną savaitę? Tai yra gerai ir mokytojams, gerai ir mums, besimokantiesiems. Ar kažkokiu yra taisyklių, kodėl mokytojai negali visą savaitę dirbti, čia aš nelabai suprantu, taigi norėčiau, kad atsakytumėte. Aišku, nemažai atsakymų yra dokumente, bet e, štai šiuos norėjau išryškinti ir gauti išsamesnės informacijos. Pirmininkas, prieš padant bendrą diskusiją, dabar žodį suteikiu generaliniam sekretoriui. So, uh, are... Dėkoju. Pirmą kartą mes e, užsiimame tokiu darbu. E, paprastai generalinis sekretorius vieną kartą per metus ateidavo į komitetą, dabar du. Mes, e, žinoma, atsižvelgėme į biudžeto įvykdymo rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta gegužės mėnesį. Dėl kai kurių dalykų aš galiu Jums pasakyti, kas padaryta, dėl kitų reikia truputį daugiau laiko ir aš sugrįžčiau sausio mėnesį su atsakymais. Dabar e, reaguojant į pranešėjų iškeltus klausimus, e, galiu pasakyti, kur pavyko mums padaryti pažangos. Pirmasis klausimas dėl kritinių veiksnių. Čia biudžeto komitetas išreiškė susirūpinimo. Sumažintas jų skaičius nuo 88 iki 68. Pereitą kartą, kai atsiskaitinėjome, buvo dar keturi tokie veiksmai likę, kurie buvo neįgyvendinti. Na, o vakar man buvo labai aiškiai patvirtinta, kad nebeliko nei vieno to kritinio veiksmo, kuris būtų neįgyvendintas. Antra, kalbant apie saugumo problemą, e, plačiaja prasme, turbūt e, žinote, kad e, šiais metais mes internalizuojame akreditaciją. Jūs žinote, kad akreditacijos darbą atlieka personalas, mes norime, kad tai būtų mūsų personalas mes taip pat ketiname vėl į vidų perduoti priežiūros funkcijas, funkcijas, kurios kritiškai svarbios kontroliai, kad nebūtų taip, kad e, mes kontro... E, būtų kažkas, kas kontroliuoja save. Taigi čia brėžiame šiek tiek e, išlaidas išorės tarnyboms ir peržiūrėjome E, mūsų uždaro ciklo televizijos kameras, <clears throat> kad e, galėtume optimizuoti kamerų išdėstymą. E, mes Liepos mėnesį atlikome tam tikrą tyrimą, palyginome mūsų organizacinius dalykus ir nacionaliniuose parlamentuose, atradom keletą skirtumų. E, niekas taip nepriklauso nuo išorės paslaugų teikėjų kaip mes ir čia yra vienas iš skirtumų. Kitas dalykas, e, parlamentuose yra tam tikros saugumo zonos su skirtingais saugumo lygmenėmis, to mes neturime Toliau mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su e, vietos e, policija, bet galbūt ne taip e, aiškiai tai matoma kaip nacionaliniuose parlamentuose. Na ir dar vienas skirtumas yra, kad mes čia parlamento pastate turime ir įvairių parduotuvių. Dabar, kalbant apie mūsų vidinės pastangas užtikrinant saugumą. E, dėl tų saugumo zonų reikia kažką padaryti, pagerinti bendradarbiavimą su e, vietos policija. Dėl informacinių e, technologijų panaudojimo čia mes taip pat reikia iš naujo įvertinti ir padaryti e, išvadas iki metų pabaigos. E, žinoma, tikslas čia bus, kad e, galėtume taip pat leisti tam tikras funkcijas atlikti ir iš už institucijos ribų. E, mes dabar kūrėme truputį naują struktūrą, išteklių direktoratus, jų, bus, iš, jų buvo kol kas keturi, dabar bus devyni ir tai reiškia, kad kiekviename generalinėme direktorate bus tam tikri kompetencijos centrai, kurie užsiims personalo, finanso ir informacinių technologijų reikalais. Ir e, jūsų kontekste tai turėtų būti taip pat aktualu. Dabar dėl e, lankytojų centro jis kaip tik šiandien yra atidaromas, e, nes e, ne tik aš, bet ir ankstesni generaliniai sekretoriai vis būdavo klausinėjami, kada bus atidarytas lankytojų centras, tad džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad atidarimas yra šiandien, o a, a, visiems lankytojams jis atsidarys spalio 15 dieną. Buvau ten nuėjęs prieš dešimt dienų ir praktiškai matau, kad daromas didelis šuolis iš 19 į 21 amžių. Na, bet e, laikui bėgant e, pažiūrėsime, ar tai buvo geras, e, gera investicija, šiek tiek viršėjome ir biudžetą, ir laiko grafikus bet pamatysime. Jūs klausėte taip pat apie struktūrinį biudžeto įvertinimą, minėjote, kad nubraukytas lėšos kalboms. Reikia pasakyti, kad biudžeto komitetas pritarė e, pasiūlymui, kad kitiems metams e, vertimui žodžiu būtų nubraukta 10 milijonų, 11 milijonų būtų nubraukta vertimams raštu E, mes taip pat organizacinį darbą šiek tiek keitėme, naktiniai plenariniai posėdžiai leidžia sutaupyti apie 3 milijonus, e, komitetų posėdžių pertvarkimas e, taip pat leis sutaupyti nemažai pinigų, komitetai posėdžiaus nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, pavyzdžiui. Taigi, tarnyba, tarnybos paslaugas bus tos pačios, bet geriau organizuotos ir aš manau, kad pajusime apčiuopiamą finansinį rezultatą. Biuras ir biudžeto komitetas nusprendė, kad posėdžių protokolai nebebus verčiami į visas kalbas, o į vieną kalbą ir jeigu narys panorės, kad būtų e, išversta, tada jis galės to paprašyti. Tokiu būdu mes galėsime sutaupyti 8,6 milijonus eurų e, draugė su kitais 2,4 mm, milijonais jau virš 10, plus e, vertimas žodžiu, plus tam tikri misijų išlaidų apkarpimai mm, nariams. Iš viso e, galime galvoti apie 25,1 milijoną eurų. E, e, tokio bendro plano biudžeto karpimo mes nepateikėme, bet jums teikėme konkrečias priemonės, kurios nuo kitų metų pradžios jau bus taikomos biuros taip pat apsisprendė dėl e, e, ekologinių mechanizmų e, taikymo, CO2 išlakų mažinimo plano nuo 150 iki 200 dviračių yra ketinama užpirkti. Stengsimės sudaryti sutartis su geležinkeliais, kad nereikėtų panaudoti tiek daug automobilių. Taigi ir čia prisidėsime prie CO2 mažinimo. Tad tiek, kai kalbama apie pranešėjo klausimus dėl saugumo, man atrodo, aš atsakiau. Paskutinis incidentas paminėtas nebuvo susijęs su saugumu, nes nebuvo saugumo problemas. Klausimas yra, ar galime dirbti, kai nėra elektros. Tačiau žmonėms pastate e, saugumo problemas ar grėsmės nekilo, bet iškilo problema, kaip palaikyti ryšį ir dirbti, kai nėra elektros. Biuras svarstys šį klausimą trečiadienį. Kalbant apie lankytojų grupės, e, biudžeto rezoliucijoje matome, kreipimas į kvestorius, kad e, tokių grupių būtų mažiau. Tai yra, aišku, kvestorių atsakomybė. Tačiau turiu pasakyti, kai, kai dabar yra lankytojų centras, kai bus Europos istorijos namų projektas įgyvendinamas, mes e, turėsime galimybę sukurti koncepciją, pagal kurią lankytojų grupės nebūtinai e, ateis į pagrindinį pastatą, kur yra daugiausia dirbama. Taigi jie aplankys, lankysis lanky, lankytojų centre, e, Europos namų patalpose ir taip toliau, bet nebūtinai ten, kur mes kalbame. Taip, ten mums reikės pagalvoti apie maitinimą, visus kitus dalykus, kitas paslaugas, bet iš esmės galima bus į lankytojus pažiūrėti ir e, taip patvarkyti, kad jie nebūtinai užgrūstų e, liftus ar, ar e, elevatorius ir taip toliau. Dėl audito rūmų ataskaitos rezoliucijoje sakoma, kad biudžeto komiteto pirmininkas susisieks su mumis, kad aptartų veiklos metodus Galbūt e, to kol kas neįvyko, gal dėl to, kad e, komitetas pakeitė pirmininką. Aš tikiuosi, kad e, jis taip ir padarys. Mes turime padiskutuoti, finansų reglamento pokyčiai dabar kaip tik vyksta ir aš manau, kad su jūsų pirmininku mes neužilgo apie tai kalbėsime. Dabar dėl naujų darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo. E, E, finansų generalinis direktoratas pateikė dvi studijas, bet mes pirmiausia turime jas įvertinti, e, įvertinti atsakingoje institucijoje, šiuo atveju biure Taigi, e, tas studijas turi patekti į biurą, į specialią biuro darbo grupę, o kai biuras jau apsvarstys tas studijas, mes padarysime išvadas, bet negalime jų padaryti tol, kol e, negavome tų studijų, tų ataskaitų dėl kainų. ISIS. So moment... Atsiprašau, dėl e, prizų ir premijų. E, kol kas biuro sprendimas, kuris galiojo anksčiau, tebe galioja, jokių sprendimų nepriimta. Uh, needs... Apie mokymus, tai mes esame atlikę narių poreikių studiją, jeigu tie poreikiai bus pasikeitę ir mes matysime, uh, iš tyrimų, kad taip yra, tai tada priminėsime ir atitinkamus sprendimus. Labai ačiū, panas Sitelokį pranešėjas už tos klausimus. Ačiū. E, pastatų politika yra labai svarbi. E, Likščiol aš neturėjau informacijos, gal vėliau galėtumėte pakomentuoti. As I said, we have a considerable Kaip aš jau sakiau, yra daug norinčių paklausti ir pirmiausia, ponas Herbrandi. Ačiū, pirmininkė. Praėjusį sekmadienį ryte aš išsiviriau kavos ir nusprendžiau perskaityti dokumentą, kurį mums išsiuntė ponas Velė. Aš noriu pasakyti, tai norėdamas pabrėžti, kad aš buvau labai gerai nusiteikęs, laukė lyjo, manęs niekas neblaškė, aš susitelkiau tik prie to dokumento. Tačiau skaitant mano nuotaika keitėsi, pabandysiu paaiškinti kodėl. Mane ypač nustebino dokumento tonas kartais aš nebebuvau tikras, ar aš skaitau uh, naują, ar aš skaitau naują BBC seriją taip ministrė aprašą, ar aš skaitau kažkokią rezoliuciją. Mane nustebino ataskaitos tonas. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Kai mes e, kreipėmės prašydami tam tikrų veiksmų dėl žurnalistų premijų, buvo atkreiptas dėmesys į 2011 metų e, premijos teikimą. Kodėl ne, nesuformulavus aktyviau, e, kodėl nebuvo siūloma aptarti šį klausimą visiems? Mes galėtume surenkti debatus šią temą apie vietos padėjėjų e, sąskaitas. Jūs rašote, kad per tris savaitės turėtų būti kompensuojamo šios sąskaitos, laikantis nacionalinės, e, nacionalinių teisės aktų, o daugelis e, sąskaitų likščiol yra pateikiamos ir jos netitinka e, įvairių reikalavimų keliamų sąskaitoms. Tačiau tai ir yra problema. Gal tai nėra, gal, gal e, problema nėra ta, kad mes nesilaikome taisyklių, galbūt problema kita, galbūt reikėtų taisyklę supaprastinti. Uh, Kelionių agentūra teigia, kad Amadėjus rezervavimo sistema e, nei, nes, nėra įtraukusi pigesnių oro bendrovių. Kodėl? Ar nereikėtų aktyviai pabrėžti, kad mes ieškome e, būdų, kaip pigiau skraidyti ir turėtume į savo sistemą įtraukti ir pigesnės oro bendrovės? Dėl Dėl dažno keleivio mylių programų Čia kalbama apie tai, kad e, e, nariai gali rinkti myles, tačiau kodėl netapti dar aktyvesniais ir pasakyti gerai, mes susisiekėme su Danijos ir Švedijos parlamentu, kurie jau taiko sistemą, kad e, nacionaliniai parlamento nariai privalo naudotis sukauptomis myliomis, panaudojant jas kelia, planuojant kitą kelionę. Aš pasigėdau aktyvesnio požiūrio. Tad tarpu tos e, patei, šitos e, idėjos e, yra tik bendro pobūdžio. Kalbant apie bendrą pobūdį, kaip jūs suvokiate savo vaidmenį? Ar jūs galvojate, kad įmanoma mąstyti kartu su mumis, gal galėtume bendrai ieškoti būdų, kaip pagerinti parlamento veiklą. Gal reikėtų ieškoti protingų sprendimų, žiūrėti, kas yra priimta įvairiose rezoliucijose. Tai bendro pobūdžio ir labai rimtas klausimas e, sekretoriatui apie parlamento biudžetą ir apie rezoliuciją. Manau, kad e, būtent plenarinėme posėdėje priimami svarbiausi klau... sprendimai, o ne biure. Jūs jau kalbėjote kai kuriais klausimais, aš jau norėčiau konkretesnio komentaro. Jūs nieko neminėjote apie 135 paragrafą, kuriame yra kalbama apie aktyvesnį vaidmenį um, numatant taupaus e, popieriaus naudojimo strategiją. Jei, pavyzdžiui, mes e, galbūt būtų galima sukurti tokią sistemą, kad mes atsisėdame prie savo stalo, pat paspaudžiame mygtuką ir visus dokumentus turime elektroninėme formate. Uh, taip pat galbūt yra, gal, galima sugalvoti tokią sistemą, kad nariai iš anksto pasakytų, kuriuose posėdžiuose dokumentai popierinė, popieriniu formatu yra nereikalingi. E, kiekviename posėdėje dabar yra parengiami e, dokumentai, e, išspausdinami, o kartais man, pavyzdžiui, jų visai nereikia. Jei Strasbūrė bus nupirkti kiti dešimt dviratį, jūs kalb... dviračių bus gerai, jūs kalbėjote apie tai, kad bus nupirkta daugiau dviračių e, Strasbūro miestui, dabar ten prie parlamento stovi tik 30 dviračių ir jų naudojimas nėra veiksmingas. Tačiau, nepaisant to, aš norėčiau nebūti toks priklausomas nuo Strasbūro. Gal kitais e, metais bus tik 10 dviračių, kuriais bus galima naudotis, nes e, daugiau dviračių naudoti bus per brangu. Aš manau, kad e, reikėtų galvoti ne tik apie automobilius. Reikėtų mąstyti apie tvarias transporto priemonės, ypač tokiame mieste kaip Strasbūrė, kuris iš esmės yra pastatytas, sukurtas dviračiams. Gal galėtumėte pakomentuoti ir šias mintis. Ir mano paskutinė pastaba, pirmininkė, susijusi su štai ko. Mes prašėme ilgalaikės parlamento biudžeto peržiūros. Kalbėjome apie taupimo galimybės. Ir jei atvirai 1,7 milijardo eurų biudžetas mūsų buvo ir dabar tie sutaupyti keli milijonai tikrai nėra didelis skaičius ir tai nerodo, kad jūs dedate visas pastangas ieškodami būdų, kaip sutaupyti. Kalbant apie 2012 e, metų biudžeto rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta gegužės mėnesį, aš prašiau, kad būtų peržiūrėtos taupimo galimybės ir plenarinėme posėdėje mano prašymas buvo patvirtintas. Mes prašėme padaryti tyrimą, kaip galima sutaupyti. Likščiau jokio atsakymo dar negavome. E, dar prieš tvirtinant 2012 metų biudžeto projektą, aš kreipiausi e, užduodama šį klausimą, tačiau likščiau atsakymas yra nepateiktas. Čia labai puikus įžanginiai klausimai, bet jeigu visi kalbės tiek ilgai, tuomet e, darbą baigsime tik tai pirmą ar vėliau, pusė dviejų. Taigi, lab, sąrašė yra šeši dar kalbėtojai, taigi labai prašau Dvi minutės kalbėtojui. Atsiprašau, kad to nepasakiau prieš pasisakant pirmajam kolegui, bet dabar tą pasakau ir po to generalinis sekretorius atsakys į klausimus. Ar dar yra norinčiųjų? Žinau, jūs esate sąraše. Taip, ponas Balčytis irgi įtrauktas. Taigi sąrašas baigtas. Ponas Epping, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, trumpai, trumpiau kalbėsiu nei kolega. Turiu pripažinti, kad dažnai su juo nesutinku, bet šiuo atveju jam pritariu. Ir galiu tik papildyti. Rytoj mūsų politinės frakcijos e, ekspertų grupė, frakcija artima ekspertų grupė pateiks ataskaitą apie savo Europos parlamento biudžeto vertinimą ir bus ieškoma būdų, kaip būtų galima sumažinti parlamento metinį biudžetą 24 procentais. Aš manau, kad padaryti įmanoma, nes nereiktų vien tik tai žiūrėti į mažus dalykus, bet įvertinti struktūrinius dalykus. Ir ponas Tas, mano manimo, visai neseniai atliko puikia analizė, dėja jo šiandieną ne, nėra, kad jis, dabar jo nėra, kad jis tam pritartų. Kokias padarė jis išvadas? Jeigu pažvelgtumėme į parlamento biudžetą, ten matome, kad biurokratija yra didinama. Tiesiog didelė biurokratinė banga užplūsta parlamentą. Nenoriu asocijuoti to su generaliniu sekretoriumi, bet 2004-aisiais, pavyzdžiui, pareigūnų skaičius Europos parlamente nuo 4 tūkstančių išaugo iki 6 200, o parlamentarų skaičius išaugo tik tai keturiais. Taigi kyla klausimas, iš kur čia tiek tų papildomų pareigūnų? Visą procesą varo biurokratinė mašina ir mes turime ieškoti būdų, kaip būtų galima struktūriškai apkarpyti biudžetą. Rytoj tą ataskaitą pateiksime ir nusiųsime kopiją ir ponui vėliai, užduodame 20-30 klausimų parlamentui. Tris mėnesius parlamentas į pusę į klausimų atsakė bet dabar bent jau turime pakankamai informacijos ir e, galime pristatyti savo nuomonę, kaip būtų galima sumažinti parlamento biudžetą 400 milijonų. Ir taip pat parodysime, kad kai piliečiai išgyvena krizės e, laikotarpį, mes irgi, e, ponas pirmininkas, dvi minutės jau į pabaigą, gal galite apibendrinti. Kągi, mes pateiksime savo ataskaitą ponui Vėlė ir tai padės gal jam pamastyti. Ačiū. Dabar žodis poniai Gresliai. Labai ačiū. Mėly kolegos, aš manau, kad e, pažangos yra padaryta. Aš e, prisimenu, kokia skaudi situacija buvo praeitįje. Tikrai pripažinkime kai kuriuos mažus pažangos žingsnelius. Mes tikrai metų metus e, vargome dirbdami šią linkmę. Ir kaip kolega Gerbrandis sakė, yra tikrai padaryta didelių žingsnių. Yra parengta ataskaita ir dėl kalbų e, režimo. Mes e, tikimės, kad tinkamai pasiruošime kitai fazai. Kolegos, kurgi jūs buvote per pastarosius keletą metų? Aš keletą kartų prašiau kad stebėsenos procesas būtų taikomas ir mums, ir kitoms institucijoms. Uh, plenariniuose posėdžiuose niekas nepalaikė mano idėjos. Kiekvienas gali prisidėti prie panašių iniciatyvų, laukiu jūsų paramos, jei norėtumėte. Dabar kitas klausimas. Pasigirsta daug gerų atgarsių Šiandien buvo užduotas klausimas, kodėl reikalinga mums e, istorija ir istorijos namai. Noriu grįžti ir prie parlamento narių darbo sąlygų. Aš turiu trečią padėjėją ir man reikalingas ir telefono ryšys jam. Toks praktinis klausimas. Taip pat norėtume dalyvauti ir komisijos e, kvalifikacijos kėlimo programuose. Aš žinau, kad yra daug žmonių, kurie nežino, ar tokia prieiga prie tų mokymų yra ar ne. Čia reikėtų daugiau informacijos. Ačiū, ponas Sandergard. Ačiū. Laikas spaudžia, todėl aš kalbėsiu apie energijos taupimą. Kaip aš supratau, atsiprašau, kalbėsiu apie e, energijos tiekimo nutraukimą, nutraukimą. Manau, kad turėtume peržiūrėti sistemą e, parlamente. Aišku, buvo iš, išleista daug pinigų, kuriant rezervinę sistemą elektros tiekimui. Ar buvo pasinaudota ta sistema, kas nutiko? Arba kitaip tariant, ar mes išvaistėme savo pinigus ar ne? Tela. No, oh, that's Mr. Geyer. Pone Itala. Wir haben leider keine Zeit, sonst würde ich sehr gerne den Beitrag von Herrn Epping kommentieren. Ponas Gair. Deja, neturime laiko platesniems komentarams. Mano nuostabiausias hobi tai yra pastatų politika. Ponas Vele, aš e, manau, kad e, galima tikrai daug kalbėti apie tai, e, kaip turėtų būti plėtojama pastatų ir nekilnojamo turto politika. Aš tikėjausi, kad mums bus pateikta ataskaita, kurioje atsispindės, už kiek perkama, kiek kapitalo investuojama, kiek kvadratinės metras kainuoja, kad mes galėtume aiškiai matyti, kiek konkretaus e, nekilnojamo turto objektas kainuoja, turint omenyje, kokia yra rinka Bruselėje, pavyzdžiui. Manau, kad reikėtų protingo įvertinimo, ar parlamento pirkimų ir nuomos strategija yra pagrįsta ir išmintinga ar ne. Um, aš noriu pabrėžti, kad mūsų valstybių narių tampa vis daugiau ir daugiau ir galbūt galėtume bendradarbiauti ir su institucijomis. Taigi noriu paprašyti tos analizės, gal galėtumėte tiesiog pateikti lyginamąją lentelę. Ačiū. Pane Andrėsen. E, Ačiū, pirmininkė. Pone Vėlė, jūs nekalbėjote apie elevatorius tiek Briuselėje, tiek Strasbūrė. Tiksliau, liftus. Strasbūrė trys parlamento nariai buvo užstrigę lifte, bandydami pasikelti, nusileisti iš pirmo aukšto į um, apatinį minus vienas aukštą. Manau, kad e, tai yra nele, ne, neleistina situacija. Strasbūrė mes kartais turime labai skubėti, 10 e, ar 12 minučių prieš balsavimą bandom patekti į e, reikiamą aukštą, tačiau stringame. Ar yra ketinama imtis kokiu nors priemonių? Kitas klausimas. Kodėl vis dar nepateikiama ataskaita dėl naujų parlamento narių e, statuto? Manau, kad reikėtų tokios analizės. Klinda gandai, kad e, šis naujas statutas bus daug brangesnis nei senasis. Kiekvieną kartą eidama. E, įsigrininti pinigų, aš stebiu būrių žmonių ir nesuprantu, ko mes laukiame. Ar mum, mes tikrai sulauksime dar šioje kadencijoje naujo statuto, ar turime laukti kitos kadencijos? Ir kitas klausimas, kodėl reikalingas lankytojų centras, kodėl krizės akivaizdoje yra reikalingi ir Europos istorijos namai. Manau, kad tai tik propaganda. Turime E, stengtis išleisti kaip įmanoma mažiau mokesčių mokėtojų pinigų ir kaip geriau dirbti, o neskleisti propagandą. Ačiū, panas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau turbūt prisidėti prie tų, kurie pagirtų generalinį sekretorių už tuos padarytus žingsnius, kurie iš tikrųjų leidžia mums sakyti, kad mes taip pat prisidedam prie tam tikrų lėšų taupimo ir kiek yra tekę jau dabar dalyvauti posėdžiuose 2,5 metų, vis dėlto manau, kad e, Europos parlamentas eina jau žymiai efektyvesnių kelių, kalbant apie piniginių lėšų panaudojimą. Taip, aš irgi taip esu susirašęs, čia gal 15 ar 20 klausimų smulkių, kuriuos galėčiau pateikti, bet e, iš tikrųjų turbūt pas pagrindinis e, šiandieną mūsų tikslas, kaip yra įmanoma sutaupyti, tačiau nepabloginant mūsų taip pat parlamentarų darbo sąlygų. Mes gyvenam skirtingose valstybėse ir čia susirenkam kiekvieną savaitę iš skirtingų kraštų, šalių ir sąlygos yra tikrai nevienodos. Ir todėl mes irgi čia taip pat turime būti labai e, e, atsargus. Aš taip pat e, manau, kad e, didelis klausimas yra, galbūt nenoriu kartuotis, dėl valgyklų klausimo ir dėl kokybės Čia generalinis sekretorius atsakė, kad čia yra praktiškai neįmanoma, bet manau, kad šitą klausimą ateityje reikia spręsti ir konkurencija jinai privalo būti. E, kitas klausimas yra dėl mūsų kitų galbūt e, mūsų asmeninių, bet aš norėčiau paramos ir pagalbos iš Europos parlamento e, generalinio sekretoriato. Galbūt tai būtų tikslinga įvesti tipinės nuomos sutartys, apartamentų sutartys, kur tikrai mes visi kiti atvykę tiesiog neįsigilinę į Belgijos teisę esam šiek tiek galbūt e, ne visiškai teisingai kartais e, suprantami arba naudojasi tai mum, mumise. Ir turbūt paskutinis klausimas tai dėl perspektyvas. Aš manau, kad vertimo paslaugos yra labai gerai. Tikrai geras yra pasiūlymas, kad mes visi registruotumėmės, kuriuose posėdžiai dalyvaujam ir ar kalbėsim ar nekalbėsim. Tai leis tikrai sutaupyti ne tik tai dabar, bet ir ateityje didžiulius pinigus. Ir taip pat e, priturė tam, kad matyt jau sekančiai, tvirtina 2010 metus, mes turėsime kitus klausimus, bet jie jau bus žymiai galbūt sudėtingesni, Could kalbant you, apie uh, mūsų perspektyvą perkant pastatus ir panašiai. Ačiū. Thank you. Then Mrs. Holmeyer. Als erstes eine konkrete andere Frage zum Reisebüro. Mein Pone Holmeier. Aš turiu klausimą apie kelionių agentūrą. Ir problema čia nesusijusi su Amadėjus sistema, bet kita kolegos taip pat apie tai man yra sakę, kai noriu uh, užsirezervuoti bilietą, tai paaiškėja, kad e, jeigu pati tai būčiau dariusi labai dažnai, tai būtų pigiau negu kad per kelionių agentūrą. Kartais tūkstantį eurų galima sutaupyti. Tas pats apie viešbučių užsisakinėjimą, tas pats viešbutis, tas pats kambarys, kai aš bandau tiesiogiai jį užsisakinėti, tai e, už naktį man tenka šimtų eurų mažiau mokėti, negu kad e, užsisaknėjant per agentūrą. Man atrodo, reikia išsiaiškinti, dėl ko taip yra. Juk nenorime mes dirbtinai tų kaštų padidinti, panaudodami kelionių agentūrą. Na, o dabar dėl vairuotojų Gal e, galėtume pasimokyti iš kitų valstybių narių ir e, tokiu būdu suteikti didesnių galimybių parlamento nariams. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į taksi panaudojimo galimybės. Galbūt mūsų vis tik vairuotojo sistema nėra pati efektyviausia. dėl to, ką ponas Gairis dabar e, sakė. Mes e, žinome, kad kiekvieno e, klausimyno pabaigoje paprastai pateikiama tokia palyginamoji lentelė, iš kurios matosi, kas yra brangiau ir kas pigiau, ar statyti, ar nuomotis pastatus. Ehm, aišku, mes jau dabar <laughs> esame čia šiame pastate, vargu ar būtų koks skirtumas, ar mes jį e, būtume nuomojasi ar, e, ar statę. Dėl lankytojų centro ir to e, Europos istorijos namų man kyla šiek tiek problemų su galimu dubliavimus jų veikloje. Na, daugiau norinčių paklausti nėra, sako pirmininkas. Generalinis sekretorius dabar turi galimybę atsakyti. Labai ačiū. Pirmiausia, atsakysiu į pono Gerbrandį klausimą. Pirmiausia, turime aiškiai suvokti, kad esame skirtingų sprendimo prieimimo galimybių. E, biudžeto komitetas priima rezoliuciją dėl biudžeto tvirtinimo, tačiau uh, Dėl paties biudžeto sprendimą priima biudžeto komitetas, ne biudžeto kontrolės komitetas. Tuomet vyksta balsavimas e, plenarinėje sesijoje. Sprendimas dėl biudžeto neįmanomas be prezidimo. Tai reiškia, kad yra trys skirtingi organai, tai yra biudžeto komitetas, biudžeto kontrolės komitetas ir prezidimas. Mano užduotis yra administravimas. Tai reiškia, kad aš negaliu perinti e, politinių veikėjų vaidmens ir aš negaliu priimti sprendimo, kokių žingsnių turės e, būti imtasa, imtasi, kurių ne. E, kai kurie sprendimai turi būti priimti komitetuose kartais biudžeto komitete, kartais biudžeto kontrolės komitete, kartais plenarinėme posėdėje. Manau, kad kartais biudžeto komitetui, pavyzdžiui, visai nepatiktų, jei sprendimą priimtų biudžeto kontrolės komitetas arba atvirkščiai. Atsakant į kai kuriuos esminius klausimus dėl turinio, dėl skrydžių mylių. Likščiau su oro bendrovėmis buvo taip suderinta, kad skirtingos oro bendrovės nėra pasirengusios bendradarbiauti perdodamos informaciją administracijai. E, tačiau e, tvirtinant einamųjų metų biudžetą mes e, sutarėme kartu su biudžeto komitetu, kad Mes sumažinsime misijų išlaidas 4,5 milijono ir buvo numatytos skirtingos strategijos, kaip tai padaryti. Pirmiausia, sumažinti delegacijų išlaidas, tada mylios registravimasis e, penktadieniais ir taip pat numatyta ir ketvirta galimybė. Mes e, daug dėmesio skirsime ne tik darbuotojams, tačiau ir parlamento nariams. Mes e, norime, kad iš ties būtų sutaupyta misijų srityje 4 milijonai eurų. Jūsų klausimas dėl popieriaus naudojimo. Tai yra tikrai svarbus klausimas. Mes e, sukūrėme programinę įrangą elektroniniams komitetų posėdžiams. Tai reiškia, kad e, teoriškai tai tampa įmanoma. Dviejose komitetuose jau buvo patikrinta šį vadinamoji e-committee arba elektroninio komiteto procedūra. Ir būsimoje parlamento kodencijoje norėsime visiškai atsisakyti nuo e, popierinių dokumentų variantų. Mes pereisime nuo nešiojamųjų kompiuterių prie e, kišeninių stalo kompiuterių ir e, tiesa mano patirtis yra tokia, kad aš buvau kritikuojamas už šias idėjas Europos žiniasklaido, tačiau noriu pasakyti, kad aš tikrai galvoju panašiai kaip ir jūs, kalbant apie taupimo galimybės mes įsipareigojome sutaupyti 25 milijonus eurų. Mano žiniomis tai yra didžiausia suma, kurią sutaupyti ryžosi generalinis sekretorius. Aš tikrai neturiu tokių duomenų, kad kažkas būtų sutaupęs daugiau. Tai tikrai nėra smulki suma. Taip pat turiu pasakyti, kad praėjusiais metais kalbų tarnybos, tar, kalbų tarnybų sąskaita nebuvo bandyta taupyti. Manau, kad turėtumėte pripažinti mūsų pastangas ir jas tinkamai įvertinti. Pone Epping, mes tikrai turime skirti du dalykus, kas yra biudžeto sudarimo procedūra E, už ją yra atsakingas biudžeto komitetas, tuo tarpu biudžeto tvirtinimo procedūra vyksta biudžeto kontrolės komitete. E, dėl darbuotojų skaičiaus 2004 metais darbuotojų skaičius išaugo, todėl kad ES išsiplėtė į e, rytus Malta ir Kipras be to prisijungi ir mes turime užtikrinti pilną kalbų režimą skirtingai nei taryba. Mes norime uh, užtikrinti daugia kalbystės principo taikymą. O mums kiekviena papildoma kalba reiškia, kad 50 naujų darbuotojų turės būti vertime, 30 uh, e, žodinių vertėjų, taip pat e, keičiasi ir uh, biurų darbuotojų skaičius. Tai reiškia, kad kalbų režimui užtikrinti reikia daug darbuotojų, maždaug 90 darbuotojų vienai kalbai. Likščiol buvo laikytasi tokios politikos, kad mes e, norime suteikti galimybę visiems parlamento nariams kalbėti savo gimtają kalbą. Jei padauginsite 90 e, iš 10, tai ir gausite didelį darbuotojų skaičių. Pone Greslė uždavė klausimą susijusiu su Europos istorijos namais. Manau, kad artimiausių laikotarpį mes patys apsilankysime lankytojų centre Mes ten jau buvome ir pastebėjome, kad lankytojų centras daug dėmesio skiria Europos parlamento lankytojams, taip pat didelis dėmesys bus skiriamas ir istorijai. Bus pasitelkta e, daugelypės terpės priemonės, priemonėmis ro, parodant, kaip parlamentas dirba. Parodyti, kokia mūsų istorija yra reikalinga. Komisijos pirmininkas atsintė mums laišką, pabrėždamas, kad komisija taip pat susidomėjusi šiuo projektu, bet to komisija yra pasirengusi iš dalies finansuoti šią programą. Aš tikiuosi, kad 2013 metais komisija pateiks pasiūlymą, siūlydama dalį projekto lėšų finansuoti iš ES biudžeto, iš komisijos, tiksliau pasakius, biudžeto, e, nes tai nėra tik Europos parlamento reikalas, jo labiau, kad e, lankytojų centre lankysis žmonės norintys gauti informacijos ne tik apie Europos parlamentą. Taigi mes nesame vieni. Prezidiumas savo sprendime sumažino išlaidas dviemis milijonais, buvo išsiaiškinta dėl teisės, teisinio pagrindo, taip pat buvo išsiaiškinta, kas yra patariamieji organai. Ponas Zondergardas paklausė klausimą susijusį su esminė funkcija, tačiau aš jau nebežinau, kas yra ta esminė funkcija, galbūt dvišalių pagrindų mes e, aptarsime šį klausimą. Ponas Gairis klausė apie pastatus. Esminė problema vis dėlto yra kiek kitokia kaip seniau, taip ir dabar dėl įvairiausių priežasčių mes nenorime, kad mūsų pastatai išsibarstytų po visą miestą. Jei galėtume to savo ketinimo ar to savo strategijos atsisakyti, tai galėtume žiūrėti, kuriame, kurioje miesto dalyje yra pigesnis pastatas ir jį tada galėtume įsinuomoti. Tačiau tada iškiltų transporto klausimas, um, vėlgi mes uh, bandome sumažinti anglės dioksido išlakas, todėl laikysimės e, savo nusistovėjusios strategijos, tai yra dirbti pastatų komplekse arba pastatuose, kurie yra netoli centrinių pastatų. Taigi ta mūsų darybinė situacija nėra optimali. Pardavėjai taip pat žino, kad mes ieškome pastatų, kurie yra netoli parlamento. Papildydamas noriu pasakyti, kad jau dabar mes dėgiame e, savo vidutinį vidutinės trukmės laikotarpio pastatų politiką. Dabar dar negaliu kalbėti apie konkrečius e, pastatus, todėl kad mes tyriame, kokia yra rinkos situacija. Negaliu atskleisti, kas yra um, pardavėjai ir ką mes perkame, tačiau Kaip jau minėjau, norime, kad ši pastatų strategija būtų patvirtinta dar iki šių metų pabaigos. Norime, kad e, kai kurie pastatai būtų perkelti iš Eastman e, pastato, taip pat norime perkelti kit, tam tikrus pastatus e, į kitus ir padidinti esamų E, pastatų naudojimo efektyvumą. Pone Andres, Andersen, atsakant į klausimą dėl liftų. E, mūsų liftų yra per mažai. Iš esmės, liftų yra tiek, kiek jų reikia tiems žmonėms, kurie dirba pastatuose, tačiau uh, E, dabar nebegalime e, naudotis tik tais liftais, juo labiau, kad vis daugiau lankytojų apsilanko parlamente. Ir e, tokiu būdu atsiranda didelė problema, nes šiaip jau ir pastatai yra perpildyti, liftai yra perpildyti. per daug žmonių yra e, dir, arba dirba pastatuose ir per mažai liftų yra, kuriais jie gali naudotis. Todėl mums reikia kitokios strategijos e, priimant lankytojų grupės, galbūt reik, reikėtų stengtis lankytojams neleisti įeiti į pagrindinius pastatus, o nukreipti lankytojų grupės tik į istorijos namus arba numatyti patekimą į plenarinio posėdžio salę e, ne per Europos parlamento pastatą, tačiau kažkokiais išoriniais koridoriais. E, kalbant apie darbuotojų statutą, naująjį statutą, ponia Rodbėren pirmininkavo, kai buvo rengiama šis statutas, buvo atkreiptas dėmesys į statuto spragas. Aš kalbu tiek e, apie padėjėjų statutą, tiek apie parlamento narių statutą. Sudėtinga kurti taisyklės, kai dar nesusidurta su konkrečiomis problemomis dabar mes bandome pritaikyti teisės aktus atsižvelgdami į dviejų metų patirtį ir dabar atėjo laikas vertinimui. Šis vertinimas e, bus atliktas kaip galima greičiau ir pateiktas darbo grupiai. Tikiuosi, kad tai įvyks iki šių metų pabaigos. prezidimas pateiks savo išvadas, o jūs kaip administracija taip pat. Noriu padėkoti ponui Balčyčiui už e, jo mintį, už tai, kad jis vertina mūsų pastangas, kaip galima efektyviau panaudoti ES e, pinigus. E, buvo akcentuojama tai, kad Europos parlamento nariai turėtų tapti dėmesio centru. Valgyklos likščiol dar yra problema, o problema slypi tame, kad mes turime vieną didelę virtuvę, iš kurios yra aprūpinamos e, įvairios valgyklos ir valgyklėlės. Tai reiškia, kad mes negalime um, turėti skirtingų tiekėjų. Tačiau, jeigu norime konkurencijos, jeigu norime turėti platesnę pasiūlą, tai reikėtų ne vienos virtuvės, o galbūt dviejų, trijų virtuvių, e, kuriuose dirbtų skirtingi um, maisto gamintojai. E, Likščiol du dvi, trys įmonės teikia pasiūlymus ir tai tikrai nėra protinga konkurencija. Jei norime, kad ta konkurencija būtų intensyvesnė, tuomet reikia daugiau paslaugų teikėjų. Mes tikimės, kad iš pradžių uh, turėsime dvi, o tada galbūt tris skirtingas virtuves ir tokiu būdu atsiras daugiau erdvės lankstumui. Ačiū už jūsų pastabas apie kalbų režimo užtikrinimą esant reikalui. Aišku, turime žinoti tai, kad e, vertėjai samdomi iš išorės e, jau prieš metus yra įdarbinami o savaitai likus iki posėdžio jie yra paskirstomi. Tai reiškia, kad trumpalaikėje perspektyvoje gal ir galima sureaguoti, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje sunkiai. Tačiau nepaisant to, jūsų pasiūlymas yra geras. Manau, kad tikrai reikėtų dirbti atsižvelgiant į konkrečią paklausą ir neteikti vertimo paslaugų tuo met, jei salėje nėra e, parlamento nario. Pone Hulmaier uždavė klausimą um, dėl kelionių agentūros, dėl pigių, brangių e, skrydžių. Mes manome, kad verslo klasė yra verslo klasė, ekonominė klasė ekonominė klasė, tačiau yra skirtingos e, verslo klasės kategorijos ir netgi skirtingos ekonominės klasės kategorijos. Ta sistema tikrai yra sudėtinga, tačiau gerai yra e, tai, kad kelionių agentūros tikrai e, negauna didesnio pelno parduodamos e, aukštesnės klasės bilietus. O kalbant apie transporto paslaugas, mes kreipsimės į prezidiumą, ieškodami į kitokių transporto priemonių. Manau, kad mes galėtume gauti naudos iš internalizavimo. Aš kalbu tiek apie saugumo reikalavimus, tiek apie informacinės technologijas. Manau, kad e, transporto paslaugų, paslaugų teikėjai galėtų gauti naudos ir iš eksternalizavimo. Galėtume ieškoti uh, E, išorės siūlytojo, kuris galėtų e, užtikrinti aukštesnės kokybės paslaugas, e, teikdamas modernes informacinės technologijas. Tikiuosi, kad atsakiau į, skir... į įvairiausius klausimus. Aš dar kartą prieisiu prie pono Zodegard ir atsakysiu jam į klausimą tiesiai akis į akį. Dėkuoju generalinėme sekretoriui už tai, kad atvykote. Jūsų pavyzdį mes pateiksime ir tarybai, ir tikėsime, kad ir tarybos generalinis sekretorius anksčiau ir vėliau atvyks. Ačiū, kad antrą kartą pas mus ateinate. Dabar, man atrodo, aštuntąjį darbo tvarkės punktą aptarinėti baigiame. Kitų klausimų neturiu jokių pranešimų, o kitas posėdis bus lapkričio 10 ketvirtadienis. Tada Europos audito rūmai pristatys savo metinę ataskaitą. Posėdis baigtas. Ačiū.